Hello everybody, good morning. Labas rytas visiems. Galime pradėti. Pirmiausia, reikia patvirtinti darbo tvarkę. Ar turite pastabų ar pasiūlymų, kaip pakeisti darbo tvarkę? Jeigu ne, tuomet darbo tvarkė patvirtinta. Vertimai, vertimas šiandien yra į 20 kalbų įskaitant jūsų, ponia Kaš, Kaza. Pirmiausia, išklausysime įvairių pranešėjų apie trišalės darybas ir pirmiausia, ponia Bišov. Labas rytas, ačiū pirmininkė už galimybę pakalbėti apie darybas ir situaciją dėl socialinio saugumo sistemų koordinavimo. Kaip jau žinote, praėjusį kartą sakiau, kad tai yra labai sudėtingas ir sudėtingos ir komplikuotos darybos. Tai buvo aišku jau nuo darybų pradžios. Prieš rinkimus buvo Laikinas susitarimas pasiektas, bet taryboje jis nebuvo patvirtintas. Ir dabar turiu pasakyti, kas pasiekta iki šiol. Viena vertus išsaugota 80 procentų, dėl ko jau buvo susidėrėta ir daugiau mažiau sutarta. Ir dabar reikia koncentruotis ties neišspręstais klausimais, kurie yra sudėtingi, bet reikia ieškoti kompromiso. Kaip žinote, įvyko aštuonios trišalės dėrybos iki rinkimų, o dabar jau vyko dar trys sustikimai po rinkimų. Pirmininkaujantį Suomiją. turi labai siaurus įgaliojimus, kurie nepalieka daug vietos daryboms o taryba yra labai susiskaldžiusi įvairiais klausimais, kur ieškome kompromiso. Bent jau per paskutinį trišalių darybų posėdį mes nustatėme kažkokių tai e, būdų, kurie leistų pasiekti bendrą susitarimą. Na, o pirminkaujantį Suomiją dabar taryboje bando sužinoti reakciją, kokia būtų į tuos pasiūlymus. Bet tiesą sakant, situacija yra tokia, kuomet pirmininkaujantį Rumuniją iš tikrųjų stengiasi nuveikti daug, nepavyko. Dabar pirmininkaujantį Suomiją labai išvalgiai, atsargiai dirba. Manau, jeigu būsime realistai, tikiuosi, kad pirmininkauti Kroatiją bus kažkur per vidurį. Ir Tikiuosi, kad rasime galiausiai kompromisą. Kitas posėdis įvyks 12 dieną, bet daugiausia tai bus skirta apibendrinti tam, kas pasiekta. O toliau tęsime pirmininkaujant Kroatijai. Reikia nepamiršti, kad turime naują komisiją ir naują komisijos narį Nikolą Šmit. Turiu pasakyti, kad Marian Tyson, kai buvo komisarė, tikrai mums padėjo, darė viską kad būtų pasiektas kompromisas ir iš tikrųjų aš noriu jai padėkoti už jos darbą, už jos pastangas. Na, dabar tęsime darbą, žiūrėsime, kaip seksis dirbti su pirmininkaujančia Kroatija, bet manau svarbu išlaikyti dvasę ir siekti susitarti dėl šių dokumentų. E, e, darbuotojų, kurie dirba ne savo valstybė narėje labui ir kad mes užtikrintume geresnės darbo sąlygas be piknaudžiavimo jų padėtami. Ačiū, ponia Bišov. Tikrai turiu pasakyti, kad tai yra labai sudėtingos ir šalės darybos, nes a, patys dokumentai yra sudėtingi. Ir čia labai smarkiai išsiskiria valstybių narių interesai. Taigi nelengva. Antrą informaciją turėtų pateikti ponas Ratke dėl taisomojo reglamento, dėl minimalių reikalavimų maksimaliam dienos ir savaitės vairavimo laiko. Jo dar nėra. Taigi jis ateis vėliau. Toliau ponia Maksova pateiks informaciją apie savo trišalės darybas. Ačiū, aš kalbėsiu čekų kalbą. Labas rytas visiems. Norėčiau informuoti Jūs apie trečias trišalės darybas, kurios vyko lapkričio 24 dieną. Deja, ne visi klausimai dar išspręsti nepaisant vėlyvo laiko, kuomet baigėsi trialogas. Bet visos trys šalis - komisija, parlamentas ir taryba - išreiškė valią užbaigti e, darybas iki Suomijos pirmininkavimo pabaigos. Dar darybos vyko 3 spalio ir 5 lapkričio. Iki tol vyko techninės diskusijos dėl vairuotojų. Ap, dėl dokumentų, kurie rengiami Ample ir Tran komitetuose. Kol kas neaptartas klausimas yra dėl trečiųjų šalių vairuotojų, nes yra bandymų iškirsti kelią tokiai situacijai, kuomet trečiųjų šalių vairuotojai e, turėtų pranašesnę pranašumų prieš palyginti su mūsų vairuotojus. Ir toliau dėl vairuotojų komandiravimo. Pirmasis klausimas yra dėl e, papildomos veiklos e, lankstumo, tai yra pakrovimas, iškrovimas, taip pat dvišalio koliaivių transportavimo išimties netaikymas. Na, vairuotojo komandiravimo klausimas neišspręstas ir taip pat naujų taisyklių įsigaliajimo data. Taigi sutarta, kad komandiravimas bus netaikomas e, keleivių vežimui tarp e, dviejų valstybių, kai vienoje iš jų e, bendrovė yra įsisteigusi 0 plus 1 ir 0 plus 2 ir kabotažui bus taikomas komandiravimo taisyklės. Nu, taip pat susidarėme dėl geresnio įgyvendinimo, geresnio teikimos informaciją. Yra ir kitų politinių klausimų, kurie turėtų būti išspręsti. Tai yra sinchronizavimas, taip pat tarpmesniai autobusai. Mūsų nuomonės čia išsiskiria. 4 plus 4. Toks yra tarybos pasiūlymas. O parlamento pasiūlymas yra 1 plus 1. Toliau e, komandiravimas grupės viduje, tai dar reikia aptarti ir santykiai tarp ES ir trečiųjų šalių ir ilgalaikis komandiravimas. Šie klausimai vis dar atviri dėl tolesnių trialogų. Visos šalis pasirengusios toliau dėrėtis. Turime laiko dar vienam trialogui, kuris galėtų įvykti gruodžio 11 dieną, kažkada vėlai vakare, tai yra kitą savaitę. Galbūt darybos užtruks ilgiau negu ties tikėjomės, galbūt nesustarsime, bet komisija yra pateikusi kompromisą, kurį gausime keturių skilčių formatu ir visos trys šalis nori sustarti, bet yra tam tikrų e, neprimtinų pozicijų, raudonų linijų tiek, kom, tiek taryboje, tiek parlamente. Taigi žiūrėsime, kokį, galima, kokį komisa, kompromisą pasiūlys komisija. Ačiū ir toliau paskutinė informacija dėl Erasmus Sąjungos programą švietimui, mokymui, jaunimui ir sportui. Čia mūsų pranešėja yra ponia Ginel. Kaip suprantu, įvyko neseniai antrasis trišalis posėdis, lapkričio pradžioje, prašom. Ačiū. Taip. Atsiprašau, įvyko du trišaliai posėdžiai spalio ir lapkričio mėnesiais, taip pat šešėlinių pranešėjų posėdžiai posėdžiai ir techniniai posėdžiai su komisija ir taryba, o kitas trišalis posėdis vyks kitą pirmadienį, gruodžio 9 dieną. Keletas dalykų apie biudžetą, 14 straipsnį ir šalių dalyvavimą, 16-17 straipsniai. Jie įrašyti Laušniosios klaustriuose taryboje. Ir, nes tai yra dalis DFP darybų paketo dalis. Na, o dėl svarbiausių sustarimų pasiektų per darybas, tai pirmiausia buvo pasiektas laikinas sustarimas dėl nuo straipsnio 1 iki 13 b, įskaitant studentų kortelę, e, sporto klausimų, o naujoje Erasmus Plus programoje bus aiški nuoroda į kokybiškas darbo vietas trečiame straipsnėje, kur bus įrašytas vienas svarbiausių punktų iš mūnų nuomonės, tai yra, kad Erasmus Plus būtų siejamas su galimybė gauti darbą. Nepaisant komisijos nenoro, mums pavyko pasiekti, kad Erasmus Plus programa turėtų atskirą skyrių su aiškiu, aiškia nuoroda į išankstinį finansavimą ir finansinę paramą žmonėms, kurie su mažesnėmis galimybėmis. Taip pat yra nuoroda į 20 Europos pagrindinių teisų hartijos 21 straipsnį. Valdysenos skyrius yra vienas sudėtingiausių. Iš pat pradžių parlamentas teigia, kad jis turi aktyviau dalyvauti Erasmus Plus pakeitimuose 21-27 metais reikia siekti valdysenos pakeitimus su dėrybomis dėl kokios programos. Pagal, ant, per antrąjį trišalį mm, mm, posėdį mums pavyko pasiekti sustarimo dėl šio klausimo. Komisija pademonstravo savo atvirumą at, didesniam, aktyvesniam parlamento dalyvavimui. Taryba taip pat e, parodė šiokį tokį lankstumą įrašyti tam tikrai lankstumo aspektai, pavyzdžiui, suinteresuotų šalių forumas, nors to dar ir nepakanka. Pirmininkaujantį Suomiją mano, kad e, pateikti kompromisai turėtų būti darybų objektas, tai yra nuo 18 straipsnio ir toliau, yra dėl rodiklių. 18 straipsnius, tai yra taisyklės taikomos tiesiogiai ir netiesiogiai, likusiai neišspręsti dalykai kelia daug problemų techninių lygmenių, pakeitimas dėl finansinės paramos peržiūros susijusios su pragyvenimo kaina šalyje ir Eurostato duomenimis. Pažiūrėsime, kaip siekti pažangos čia dėl rodiklių mums pavyko pasiekti šiokios tokios pažangos, nepaisant pradinio nenoro šios dalykus įtraukti į tekstą. Bent jau turime e, klasifikaciją pagal lytis. Taryba galiausiai tam pritarė. Dėl įvairių iniciatyvų, tai po paskutinio techninio sustikimo Strasbūre e, praėjusią savaitę darybos sustojo ir žiūrėsime, kaip bus toliau su naujomis iniciatyvomis. Pirmininkė, gal galėtumėte kalbėti šiek tiek lėčiau, kad vertėjai spėtų versti. Aš suprantu, kad jūs entuziastingai dirbate šį darbą. po paskutinio techninio posėdžio Strasbūre e, darybos kol kas sustabdytos, laukiame tolesnių paaiškinimų dėl naujų iniciatyvų. Europos parlamentui atrodo, kad mes turime aktyviai dalyvauti diskusijoje dėl biudžeto ir klasifikacijos pagal procentus. Išvada yra tokia, kad darybos kol kas sustabdytos, nes jos artimai susijusios su klausimais susijusiais su biudžetu, daugiametė finansinė programa ir labai mažai tikėtina, kad pavyks užbaigti šias darybas pirmininkaujant suomeniai. Ačiū. Labai dėkuoju Jums už pateiktą informaciją. Ir dabar siūlau pereiti prie delegacijų pranešimų. E, spalio pabaigoje Pirmoji delegacija, kuriai vadovavo ponė Jangerijos, apsilankė Tarptautinėje darbo organizacijoje. Tai buvo vienas, viena iš dviejų delegacijų. Tai prašome, gal galėtume ir pristatyti mums savo ataskaitą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, vizitas buvo labai įdomus. Be to, mūsų darbo tvarkė buvo nepaprastai įtempta, Taigi mes da, Per 45 minutės turėjome išklausyti daugybę įvairių pranešimų, be to mes buvome susitikę ir su darbdavių ir darbuotojų delegacijų atstovais, kurie dirba Tarptautinėje darbo organizacijoje. Ir galiu pasakyti, kad viena vertus jie tikėsi, kad mūsų parlamentas parems jų reikalavimus ratifikuoti naują TDO konvenciją. Ji buvo patvirtinta praeitų metų birželio mėnesį ir kai ji yra susijusi su da, kova da, su priekabiavimu darbo vietoje. Ir TDO norėtų, kad valstybės narės ratifikuotų tą konvenciją kuo skubiau. Dar vienas dalykas, Šiemet yra minimas šios organizacijos šimtmetis. Ir da, reikia nepamiršti, kad ši organizacija rengia da, ateities darbo, ateities užimtumo da, viziją. Ir joje kalbama apie platformų darbuotojus, apie naujas a, darbų sutartis, naujas darbų sutarčių formas. A, Ir aš manau, kad jie iš tikrųjų daug jau yra ką padarę. Ir spalį vykusioje EPSCO pirmininkaujantį Suomiją į savo darbo atvarkę įtraukė tų TDO pasiūlymų nagrinėjimą į savo darbo tvarkę ir gal ir mes galėtume tą patį padaryti, gal galėtume paprašyti, kad mūsų darbuotojai surastų laiko tam, kad KDO galėtų pristatyti mums savo šimtmečio deklaraciją ir savo naujus pasiūlymus. Trečias įdomus dalykas, kuris yra susijęs su mūsų komiteto darbo programa, yra tai, kad TDO yra parengusi daugybę tyrimų dėl uh, minimalaus atlyginimo ir minimalios būtiniausios socialinės apsaugos, kuri būtų prieinama visiems. Be to, jie taip pat yra atlikę nemažai įdomių kitų tyrimų kitais klausimais, apie kuriuos mes sužinojome Ženevoje ir aš čia dabar dairuosi, kad aplinkui gal kas nors norėtų dar ką nors pasakyti apie tai iš kolegų. Ir iš esmės jie da, a, dirba tais pačiais klausimais kaip ir mes. Iš tikrųjų, vizitas buvo labai įtemptas. Ir buvome labai pavargę iš tikrųjų po to vizito, bet jis buvo nepaprastai naudingas. Dėkoju už Jūsų ataskaitą, ateities darbas, darba, minimalus atlyginimas, minimali socialinė apsauga iš tikrųjų yra temos kuri, kurios rūpi mūsų komitetu, ir todėl galima tikėtis, kad su TDO galėsime glaudžiau bendradarbiauti, nagrinėdami visas šias temas. Dar vienas dalykas. Naujoji konvencija dėl kovos su prikabiavimu darbo vietoje, da, man atrodo, jos numeris yra 190. Aš manau, kad tai yra taip pat dokumentas, kurį turėtume įtraukti į savo darbo atvarkę. Uh, nes e, jis iš esmės atitinka Europos parlamento poziciją, kad mes turime kuo geriau apsaugoti žmonės nuo e, smurto darbe. Būtų gerai, dabar žvelgiu į Robertą, nes e, jis gal galėtų paaiškinti šį beitą apie skubos tvarką, kaip ji yra taikoma. Nes jeigu mes galėtume skubos varka ratifikuoti šią konvenciją, manau, kad e, tai atitiktų mūsų Europos parlamento, mūsų komiteto ir apskritai visų kitų Europos parlamento komitetų prioritetus. Gerai, būtų gerai, jeigu jūs raštu mums pateiktumėte tokį pasiūlymą. Gal pasakytumėt, kaip geriausia galėtume gauti informaciją visomis tomis trimis temomis. Puiku, dėkoju. Pone Rafaela, jūs norėjote klausimą užduoti apie Erasmus. Taip, dėkoju. Dėkoju, aš norėčiau išsakyti dvi labai svarbias pastabas susijusius su Erasmus programa. Taigi aš džiaugiuosi, kad taryba pritarė Europos parlamento skirtam, parengtam skyriui dėl įtraukties strategijos. O dėl e, programos Erasmus aš norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamento vykdoma priežiūra yra būtina ir mes turime turėti galimybę prižiūrėti ir e, deleguotusius aktus, nes mes norime stebėti, kaip yra gyvendinama programa kiekvienais metais e, Suomija pateikė pasiūlymą dėl suinteresuotų šalių forumo ir tas forumas negali pateik, pakeisti mūsų galimybių prižiūrėti programos. Ta noriu pabrėžti. Ir dar vienas dalykas - profesinio mokymo svarba. Mes Niderlanduose turime sistemą, pagal kurią jau mokykloje da, da, paskutiniais metais jie gali gauti profesinį mokymą po to turi laikyti egzaminą tam, kad galėtų, galėtų įgyti kvalifikaciją. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu, ypač kai galvojame apie Erasmus pro programą. Turime didinti dalyvaujančių šioje programoje skaičių. Ir Erasmus taip pat turėtų padėti mums skatinti įtraukti. Taigi padėkite mums, nes mes turime nemažai moksleivių studentų Europoje, kurie kol kas dėja negali naudotis Erasmus programa. Dėkoju Jums už pastabas. Aš manau, kad tą klausimą galim bus aptarti šešėlinių pranešėjų susitikime, bet dėkoju už tai, kad pranešite ir komiteto nariams apie tai, kokia yra situacija. Eh, Kalbant apie valdymo klausimus, Jos e, numatytos svarstyti antrosiuose trišalėse darybose. Mums pasiūlymas yra visiškai nepriimtinas e, e, ir parlamento pozicija yra labai aiški <clears throat> dėl modifikacijų nuo 20 iki 27 metų. Aš manau, kad reikėtų šį klausimą išsamiau per šešėlinių pranešėjų sustikimą aptarti. Kitas klausimas yra mūsų delegacijos viešnagė Kroatijoje. Delegacijai vadovavo ponas Kaza. Prašau, ponė Kaza, trumpai papasakokite apie tai, kaip vyko ši kelionė. Labai trumpai elektroniniu paštu ataskaitą jau išsiuntinėjome. Buvome susitikę su socialiniais partneriais, Kroatijos parlamento nariais, įvairiais suinteresuotais subjektais, kad aptartume socialinę padėtį ir darbo rinkos situaciją Kroatijoje, taip pat aptarėme naujų statymų įsigaliojimą užimtumo socialinių reikalų srityje bei <clears throat> įstatymų susijusių su ES fondų lėšų panaudojimu. Buvome susitikę su organizacijomis aktyviai veikiančiomis jaunimo nedarbo mažinimo srityje buvome susitikę su demografijos ministerijos, šeimos jaunimo ir socialinės politikos ministerijos atstovais, su socialinių partnerių atstovais, vyriausybinėmis agentūromis, Kroatijos parlamento nariais, darbo ir pensijų reikalų ministru. Buvome susitikę turbūt įdomiausias apsilankimas visoje programoje buvo uh, apsilankimas toje vietoje, kur vykdomas SF lėšomis finansuojamas projektas. Noriu padėkoti visiems delegacijos nariams, sekretariato darbuotojams ir e, vertėjams už puikiai e, suorganizuotą dviejų dienų vizitą. Tiek, ponė pirmininkė, ačiū iš tiesų. Buvo pakankamai trumpas ir aiškus pristatymas. Dabar turime patvirtinti praėjusių posėdžių protokolus. Jeigu nėra jokių pastabų, tai galim, galėtume tą padaryti. Taip ir yra. Dabar periname prie biudžeto vykdymo patvirtinimo. Ponas Zdechovskis nuomonių, šešių nuomonių projektus jau parengė dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo ir dabar steiksiu žodį ponui Zdechovskui. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš čekiškai kalbėsiu. Man labai džiugu, matyti tiek daug komiteto narių, norinčių pasiklausyti mano nuomonių pristatymo dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Tai rodo, kad komiteto nariai yra pakankamai susidomėję šią temą. Vertėjai nori paklausti, ar juos gerai girdi jų klausytojai. Taigi kartuojame dar kartą. Pirmiausia, noriu padėkoti už tai, kad atvykote pasiklausyti mano nuomonių projektų pristatymą dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Noriu padėkoti sekretoriato Svetlov ir Alodį, kurie padėjo man renkti šios pranešimus. Labai džiaugiuosi tuo, kad uh, auditorumai neturėjo jokių, nepareiškė jokių prieštaravimų dėl e, visų šešių biudžetų. Aš savo komentaruose atkreipiau dėmesį į tam tikras problemas susijusias su viešojo pirkimo procedūromis ir mokėjimais su tomis problemomis e, susidurdavome ir anksčiau ir tai yra ciklinės problemos, e, e, kurias patiria visos agentūros, taigi jos turėtų pagerinti procedūras viešųjų pirkimų. siekiant pagerinti užsakymų teikimo ekonominės sąlygas. Aš džiugiuosi, kad veikia elektroninė viešųjų pirkimų sistema, kurią galima naudotis visos agentūros <clears throat> atlieka techninės ir reglamentavimo funkcijas ir esu tikras, kad agentūros turėtų bendradarbiauti, komunikuoti tarpusavyje geriau nei iki šiol. Manau, kad daugelį sričių e, galėtume mm, pasidalinti mm, išteklius. E, agentūros galėtų pasidalinti išteklius ir tokiu būdu sumažintų savo veiklos sąnaudas. Pernelik didelis didelė priklausomybė nuo mm, paslaugų teikėjų iš išorės kartais gali e, kelti grėsmę agentūros veiklos skaidrumui ir funkcionalumui. Tokie būtų mano svarbiausi komentarai ir pastebėjimai. Aš nekantrai laukiu būsimo darbiavimo su šešėliniais pranešėjais, derinant e, pasiūlymus dėl kompromisinių pakeitimų. Tikiuosi, kad e, galtiniai rezultatai bus visiems priimtini. Ponas Salyba, SUD frakcijos vardu, kalbės kaip pirmasis šešiems minšės. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą parengiamai darbą dėl e, agentūrų biudžeto vykdymo patvirtinimo, agentūrų, kurios patenka į užimtumo komiteto įgaliojimų sritį 2018 finansiniams metams Biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra ir auditorumo ataskaita yra vienas iš svarbiausių priemonių, kurias pastelkus galima įsitikinti, ar viskas vyksta gerai, ar dar reikia papildomų pastangų įdėti. Šiandien manau, kad tikrai galime pradėti komiteto veiklą dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo ir aš pritarčiau pranešėjo pozicijai dėl e, <clears throat> ataskaitų už 2018 metus, kurios yra e, teisėtos ir pagrystos kai kurioms agentūroms, e, e, kai kurios agentūros galim pagirti net už tai, kad šimtų procentų e, sugebėjo išnaudoti savo biudžetą ir įvykdyti savo plačių užmojų programas, kartais netgi viršydamas nustatytus tikslus ir visiškai gyvendinamas savo biudžetą, kai kurios iš jų, kaip minėjau. Nuomonėse pabrėžiama, kad audito rūmai įvertino uh, visus mokėjimus kaip teisėtus, sąžiningus ir skaidrius. Todėl manau, kad mūsų komitetas turėtų patvirtinti biudžeto vykdymą už 2018 metus. Pasiant to, aš teiksiu kai kurios pakeitimus, kai kurioms nuomonėms, kurie turėtų turėti teigiamus įtakos galutiniams nuomonių projektams noriu pabrėžti skirų agentūrų veiklos svarbą ir kokybę. Agentūros tikrai nuveikia labai e, svarbu darbą ir e, jų veikla yra labai e, svarbi, netgi esminės svarbos kai kuriems iš suinteresuotų. Kai kuriems iš suinteresuotų subjektų džiaugiuosi, kad komitetas nesiniai paskiria nepriklausomus aspektus, kurie dirbs agentūrų administracinėse valdybose. Tai padės mums geriau susipažinti su agentūrų veikla iš vidaus, nepaisant to, kad trūksta finansinių ir žmogiškųjų išteklių, agentūros pasiekė 2016 metų mm, veiklos programų tikslus, o tai parodo, kad jis sugeba optimaliai pasinaudoti turimais ištekliais. Mes turime aprūpinti agentūras E, pakankamais finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais tam, kad jos galėtų imtis naujų užduočių ir reaguoti į socialinius ekonominius pokyčius, išlaikydamos e, aukštos kokybės veiklos rezultatus. <clears throat> Aš e, taip pat pritariu auditorumų išvadoms ir komisijos atitinkamų tarnybų pastaboms. Čia džiaugiuosi, kad agentūros pakankamai greitai sugeba prisitaikyti ir e, pašalinti atsiradusios spragas. Taigi mums reikia skirti e, pakankamai išteklių iš biudžeto eilučių toms agentūroms, kurios dirba e, užimtumo socialinės politikos rytė, ypač EU RES nes <clears throat> iš e, Europinių fondų e, yra skiriama parama labiausiai e, socialiai nukentėjusiems žmonėms. Europoje mes turėtume tęsti, skirti jiems tą paramą ir toliau. Komisijos pirmininkė savo pirmoje kalboje taip pat atkreipė dėmesį į kai kurias rytis, kurios yra svarbios mūsų komitetui. Nuo jos pirmininkės užsibrėžtų tikslų neįgyvendinsime be didelio masto rimtų investicijų, e, socialinių fondų ir tinkamai veikiančių agentūrų. Agentūros gausius papildomą finansavimą tikrai galės mm, atnešti papildomas naudos užimtumo socialinės politikos srityje visos ES e, mastu. Nekantrilo galimybės bendrabiauti su kolegomis, e, rengiant galutinę nuomonių redakciją. E, Renių frakcijos vadu turėtų kalbėti ponė Lenuartas, jos ar nematau, ponė Renė galbūt pasisakys, ačiū ponė pirmininkė. Aš uh, Veronik Trielių Nuar pavaduosiu. Jie atsiprašo už tai, kad negali dalyvauti šioje diskusijoje. Manęs paprašė pristatyti jums savo poziciją, aš tą mielai padarysiu. Dėkoju pranešėjai už atliktą darbą. Ir paprašė manęs pristatyti šias pastabas dėl agentūrų, ponė. Lenoir palankiai vertina audito rūmų išvadas dėl agentūrų sąskaitų bei agentūrų pasirengimas sureaguoti į auditorių pastabas ir pagerinti situaciją. Taip pat agentūros atlieka svarbaimenį, tačiau mes, Europos parlamento e, nariai, taip pat atliekame e, svarbu vaidmenį šiame procese ir mums būtina turėti galimybę susipažinti su agentūrų turimais duomenimis. Mes e, norime taip pat palankiai vertinti OŠA veiklą susijusią su vėžio gydimo plano visai ES parengimu, ponė Trielinuar, kreipia dėmesį, kad biudžeto asignavimai yra pakankamai e, nedideli, todėl būtina užtikrinti tinkamą lėšų panaudojimą, nepaisant to, kad klaidų skaičius mažėja, e, vis tiek jis išlieka pakankamai didelis ir klaidų daugiausiai pasitaiko dėl taisyklių sudėtingumo e, valstybėse narise, kai kuriuose, pavyzdžiui, Prancūzijose, Prancūzijoje. <clears throat> Tik labai svarbu tinkamai panaudoti lėšas ir e, ponė Linar konstatuoja, kad ne visos biudžeto lėšos buvo išnaudotos, todėl būtina supaprastinti e, kitoje daugiametėje finansinėje programoje taikomas taisyklės ir procedūras. O dėl e, Europos pagalbos skurstantisiems e, fondo e, dėja <clears throat> šis, ši priemonė nebuvo visiškai išnaudota siekiant skurdą mažinti, nepaisant to. Pone Lenoir pabrėžia, kad ta priemonė vis tiek yra labai svarbi, nes jos lėšomis finansuojama nemažai maisto bankų veiklų. Europos Sąjungą. Pone pirmininkė, aš taip pat asmeniškai norėjau e, pridurti e, ir pristatyti savo poziciją, galėčiau tą padaryti dabar arba vėliau, e, kaip jūs nuspręsite. Ar dabar galiu kalbėti? Gerai. Taigi, asmeniškai tik dėl Europos pagalbos kurstantiesiams fondo norėjau pridurti, kad uh, audito rūmų specialioje ataskaita paskelbta balandžio mėnesio. Joje <clears throat> pabrėžiama, kad trūksta tam tikrų kiekybinių duomenų, e, kuriuos vertinus būtų galima tinkamiau paskirstyti paramą labiausiai skurstantiesiems. ES lygių mes e, neturime tinkamų duomenų, todėl dėl to apgailę staujame ir negalime e, imtis e, ryštingesnių priemonių, gerinant labiausiai skurstančiųjų padėtį. Todėl mums reikėtų įvertinti ir sugebėti įvertinti iššūkių mastą. Žorž Pifon auditorumo narys atkreipė dėmesį į tai, kad kas ketvirtas asmo ES e, gyvena skurdo ir socialinės atskirties sąlygoms 2007 metais 13, e, 113 e, milijonų ES gyventojų gyveno e, ant arba žemiau skurdo ribos, tai yra beveik ketvirtadalis visų gyventojų ir kai kuriuose valstybėse narise padėtis iš tiesų yra dar sudėtingesnė <clears throat> ir maisto bankų teikiama parama beveik dviem trečdaliais e, visoje ES yra finansuojama iš e, pagalbos kurstantiesiems fondo lėšų. Todėl labai e, svarbu pirmiausiai visos ES mastu pagerinti duomenų, statistinių duomenų surinkimą ir toliau mums remti šį fondą, kadangi jo lėšomis yra teikiama tiesioginė parama labiausiai skurstantiesiems. Tiek būtų mano asmeninės pozicijos šiuo klausimu. Ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu, ponė Hansen. Ačiū, aš pritariu viskam, kas buvo pasakyta. Norėčiau tiesiog pareikšti komplimentą pranešėjai už e, gerai parengtas nuomonės, tikslės. Aš bandysiu trumpai kalbėti taip pat. Mes matome vieną politinę problemą, kurią reikėjo spręsti, tai yra ekonominės, socialinės ir teritorinės anglodos rytyje, kur klaidų lygis yra 5 procentai, dabar palyginti, palyginti su 3 procentais anksčiau. Todėl mes siūlome paprašyti komisijos, kodėl padidėjo klaidų lygis ir ar naujas ESF plus ir CPR e, leis tai pasiekti mažesnį klaidų lygį. Tiek e, iš mano pusės. Ačiū. D frakcijos šešėlinė pranešėja panelicijai. Dėkau, panio pirmininkė, gerbėjai kolegos. Pirmiausia, aš norėčiau priminti jums visiems komiteto nariams, kad ir šiandien kalbėjome apie Erasmus, tačiau vakar mirė Domeniko Randucė. Tai yra žmogus, kuris prisidėjo prie programos Erasmus e, sukūrimo. Ir jis yra iš mano regiono, buvo e, tik 33 metai. Ir aš norėčiau paprašyti, kad mū, jūs paprašytumėt, kad Europos parlamentas surastų galimybę paminėti jo atminimą. Ir uh, Šiandien mes dažnai kalbame apie Europos projektą, kuris yra svarbus, prie kurio jisai prisidėjo ir kuris šiandien mums visiems atrodo savame suprantamas. Taigi aš taip pat norėčiau išreikšti užuojautą jo šeimos nariams. Uh, Ir aš manau, kad mūsų komitetas taip pat turėtų da, nepamiršti da, tų žmonių, kurie tikrai labai svariai prisidėjo prie Europos tapatybės formavimo ir propagavimo. Atsiprašau už tai, kad aš dabar iškėliau šį klausimą, bet pagalvoju, kad būtų gerai šį žmogų prisiminti. Būtų gerai, jeigu surasime vietos darbo tvarkė jo atminimui paminėti. Uh, O šiandien kalbame apie keturių agentūrų biudžeto vykdymo patvirtinimus 2018 metų biudžeto patvirtinimą. Ir aš manau, kad reikia apie tas e, agentūras kalbėti bendrame kontekste. Žinome, kad agentūrų nuolat e, didėja. Ir mes manome, kad ne visuomet jos veiksmingai ir gerai naudoja turimas lėšas. Ir aš kaip ir kolegos, šiandien kalbėsiu apie audito rūmų atliktus auditus. Tie auditai e, buvo skirti tam, kad galima būtų išnagrinėti agentūrų 2018 metų biudžeto įvykdymą. E, ir šimtą rekomendacijų pateikta 37 agentūroms. Ir tos abi e, rekomendacijos yra susijusios su galimais patobulinimais ir 27 e, agentūroms pateiktos rekomendacijos susijusios su viešųjų pirkimo procedūromis. Toliau yra taip pat parašyta ataskaitoje, kad e, sudarant įvairias sutartis ne visuomet laikomasi galiojančių viešųjų pirkimo procedūrų taisyklių, ne visuomet užtikrinamas tinkamas geriausias santykis tarp kainos ir gaunamos kokybės. Bet to žinome, kad ne visuomet konsultantai yra samdomi teisingai. Taigi agentūrų biudžetų skaidrumas yra būtinas tam, kad galima būtų apskritai didinti skaidrumą. Mm. Ir kalbėdama konkrečiai apie keturias agentūras, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką dėl ČEDEFO, profesinio mokymo plėtros centro. Audito rūmai uh, ištyrė da, uh, konkrečiai du daly, dalykus. Uh, buvo išnagrinėta, kaip buvo samdyti, pasamdyti žmonės 2016 metais. Uh, ir paaiškėjo, kad nebuvo laikomasi galiojančių taisyklių, kad buvo interesų konfliktų. Ir kad, nes tie asmenys, pasamdyti asmenys buvo anksčiau jau pasamdyti agentūros. Toliau 2017 metais buvo panašių ta, pa, pažeidimų. Ir Taip pat buvo nustatyta, kad ne visuomet sudarant sutartis su paslaugų teikėjais buvo laikomasi reikalavimo užtikrinti geriausią santykį tarp kainos ir paslaugų kokybės. Nepaisant visų šių pažeidimų, 2019 m. lapkričio mėnesį parengta Europos parlamento rezoliucija, joje vis dėlto buvo nuspręsta padidinti vienu milijonu įsipareigojimų asignavimus skirtus CDFOP. Toliau Eurofound. Čia taip pat neaišku, kaip yra rengiami viešėjas pirkimai, ypač perkant programinę įrangą. Ir taip pat į, į genpaslaugos informacinių technologijų srityje. Toliau, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra matome, kad 2018 e, metų biudžeto e, reikalavimai e, pasvičiajame skirsnėje buvo pernelik dideli. 2016-2017 metais buvo nustatytos taip nustatyti panašus pažeidimai. Ir pamatome, kad problemos kartojasi iš metų į metus. 2018 metais Jei pažvelgsime į profesinio mokymo fondą, pamatysime, kad kad buvo sumokėta darbuotojams už papildomas paslaugas 200 tūkstančių eurų 124 darbuotojams. Be to E, sudarant viešųjų pirkimų sutartis, taip pat ne visuomet užtikrinta buvo konkurencingiausia kaina. Tai ir nė, nėra jokių įrodymų, kad e, vykdant viešuosius pirkimus buvo pasirinktos geriausios sutartys, geriausiai pasiūlymai. Taigi mes esame atsakingi už penkias agentūras Ir siūlom, dar yra kuriama darbo agentūra. Ir man atrodo, kad skaičių yra, tas agentūrų skaičius yra per didelis. Negalime nuolat reikalauti, kad mūsų piliečiai taupytų, o kartu didindami nuolat veikiančių agentūrų skaičių. Ačiū, EKR frakcijos vardu pranešėjai esu aš. Aš noriu taip pat padėkoti pranešėjai, ponui Zdechovskijui, už jo darbą. Aš džiaugiuosi tuo faktu, kad turime bendrą metodiką, dėl kurios sutarė komisija ir valstybės narės. Ir taip pat džiaugiamės, kad e, stabiliai gerėja bendras klaidų lygis, vykdant išlaidas iš ES biudžeto pastaraisiais metais. Nepaisant to, manau, kad yra dar galimybių e, gerinti situaciją, ypač vienas bei išlaidų kategorijoje. ES biudžetas yra e, viešiai pinigai, visą tai turime turėti galvoje. Mes esame atsakingi prieš piliečius dėl išlaidų teisingos kontrolės. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad kova su sukčiavimu yra labai svarbu ir noriu pasveikinti komisiją su jos pastangomis ir valstybės narės taip pat. Ir norėčiau paraginti jas e, ir toliau plėtoti rizikos vertinimo priemonės ir valstybės narės aktyviai čia dalyvauti kad būtų užkirstas kelias sukčiavimui ir neteisingam lėšų panaudojimui. Kaip ir ponas Dehovskis apgalėstavo, kad komisija neturi duomenų įrodančių, e, įrodytų e, paramos e, skurstantiems žmonėms naudą. Taip pat norėčiau priminti penktąją ataskaitą parengtą 2017 metais dėl jaunimo nedarbo. Auditorumai nustatė, kad nors pasiekta tam tikra pažanga įgyvendinant jaunimo garantiją ir nors yra tam tikrų rezultatų situacija, visgi netenkina pradinių lūkesčių, kurie suformuoti pradedant taikyti jaunimo garantiją. Dėl agentūrų Džiaugiasi bendradarbiavimu tarp agentūrų, kas padėjo e, pasiekti tam, tikrų, tam tikros naudos veiksmingumo prasme, dalyjantis ištekliais ir taip pat sinergijos prasme. Ir norėčiau pasveikinti EU OŠA agent, e, iniciatyvą kartu su kitomis agentūromis, MPL generalinio direktorato darbo srityje nes kai audito rūmai nustato tam tikrų trūkumų, e, agentūros turėtų gyvendinti e, rekomendacijas kaip galia greičiau. Na ir galiausiai ponas Botenga. Labai ačiū ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjai. Manau, kad aš susidomėjęs perskaičiau tekstą, daug kam pritarėme. Taip pat mes, aišku, pritarėme ir auditorumo ataskaitai, daug kas buvo pasakyta, kam aš pritariu. Reikia pabrėžti tai, ką pasakėte dėl uh, išorės e, išlaidų, tai ir gali būti problema, tai yra tiesiogiai susiję ir su, pajam, su, su išteklių klausimo kaip ir sakė šešėliniai pranešėjai iš socialistų frakcijos, dėl to, kad e, darbo institucija greitai bus įsteigta ir reikia užtikrinti, kad e, ji turėtų ir materialinių finansinių išteklių pakankamai, nes ji vaidins labai svarbu vaidmenį įvairiose e, valstybės narėse ir ES. Todėl jie atliks svarbų socialinį vaidmenį. Dar du kiti dalykai, kur mums atrodo svarbus, tai yra dėl galimybės e, e, pasiekti šias agentūras ir jų duomenis ir ataskaitas, nes daug, daug, kas, e, daug piliečių, kurie žino apie jų E, apie šias agentūras, sunkiai jiems sekasi pasiekti jų svetainės ir jų duomenės, reikia tai pabrėžti. Ir galiausiai e, yra klausimas dėl vidinės e, agentūrų strategijos pagrindinių teisų srityje, laikantis pagrindinių teisų darbuotojų atžvilgių ir santykiuose su išorės subjektais, tai yra pilietinė visuomenė ir taip toliau. Taigi tiek iš mano pusės. Ačiū, ponas Dehovski. E, mėly kolegos, dėkoju Jums už apskaitimą nuomonėmis. Manau, kad buvo pasakyta daug, išsakyta daug įdomių idėjų. Aš tik iš tikrųjų pritariu e, visiems komentarams. Norėčiau pasiūlyti socialistų demokratų frakcijai pateikti savo pakeitimus kurie sustiprintų pranešimą, nes jūs visą tai vertinate šiek tiek iš kitokios pozicijos ir aš sutinku, kad e, biudžeto vykdymo patvirtinimas bus pozityvus šių agentūrų atžvilgių, nes su visomis agentūromis dirbu jau penkerius metus ir pirmą kartą matau, kad yra pasiekta nemenkia pažanga e, visose. Dėl nepriklausomų ekspertų. Manau, kad tai yra geras aspektas, geras pasiūlymas buvo, kad būtų e, tų ekspertų. Dėkoju ir Aleksui už e, malonės, malonės komentarus. Noriu padėkoti poniai Trije Lenoir. Aš užsirašiau daug komentarų iš jos pusės. Labai gerai gauti konkrečių pastabų. Dėl žaliųjų Kira Peter Hansen, ačiū už komentarą dėl ekonominės ir socialinės sanglaudos. Manau, kad šio klausimu turėsime dirbti daugiau ateityje, nes tai yra labai jautri tema ir ji nedažnai minima ES dokumentuose. Tai būtų svarbu ateičiai. Noriu padėkoti Elenai Lycai. Elena, manau, kad mes visi remiame jūsų uh, draugo šeimą ir mes visi tikrai mąstame apie šios mens šeimą. Erasmus programa yra viena didžiausių, sėkmingiausių sąjungos programų ir Aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad paminėjote jo pavardę. Aišku, tai nesusijęs su svartama tema, bet vis tiek tai yra dalis MPL bendruomenės. E, ir mes visą laiką remiame žmonės, kurie dirba mums. Labai ačiū Jums. Noriu padėkoti už visus paminėtus dalykus. E, labai konstruktyviai. Pasižymėjau tikrai daug pastabų. Ačiū Jums, ponia pirmininkė, už Jūsų pastabas. Manau, kad turime kovoti su sukčiavimu. Jūs visiškai teisi, kad jaunimo garantija ir kova su nedarbu, nedarbu jaunimo tarpe yra labai svarbus bus per atėmiausius penkerius metus. Turėsime daug daugiau dėmesio tam skirti. Na ir pagaliau noriu padėkoti Markui Botengai. Markai, tu visiškai teisus. Penkerius metus kartojau matomumas, matomumas, matomumas, kai kalbėjome apie agentūras, kai lankiausi Eurofonde Dublinė. Prieš tai sustikau, sustikau su žmonėmis iš ES institucijų, iš vyriausybės, Airijos vyriausybės. Ir jie nedaug ką žinojo apie Eurofondą. Tas pats yra su SDFOP ir kitomis institucijomis. Kas žino, ką daro SEDEFOP? Ir dar kas svarbu ateičiai, kolegos. Ką mes darome su agentūrų ataskaitomis? Tai yra svarbus klausimas. Jos parengia puikia statistikas, puikia medžiaga, bet niekas apie tai nežino. Jūs paminėjote klausimą, kaip rasti tą informaciją internete. Na, juk daug yra daug ataskaitų apie socialinę ekonominę sanglaudą, bet niekas apie tai nežino, todėl aš raginu geriau bendradauti šioms agentūroms. Na, manau, dar turime 50 minučių, bet man neteks jų panaudoti. Noriu padėkoti Jums. Manau, kad bendradarbiausime puikiai toliau. Ačiū už konkrečius pasiūlymus. Tikrai labai dėkoju. Ačiū visiems, ypač poniai Licijai, kuri paminėjo labai svarbų žmogų susijusius su Erasmus. Ačiū Jums už tai. Šiek tiek e, turime dar laiko, bet visgi turėtume pereiti prie dešimtą darbo tvarkės klausimą. Pana Lici, prašom. Miskusi, prezidentė. Atsiprašau, ponė pirmininkė, aš norėčiau tik dar kartą pakartoti ir e, pakalbėti apie Domeniko Renarducį. Norėčiau Jums priminti, kad aš prašiau, kad Jūs gal kreiptumėtės e, mūsų pirmininką poną Sasolį, kad jis plenarnėme posėdėje e, paminėtų mano tautiečio pavardę. Ta sako ne dėl to, kad jis yra iš to paties regiono kaip ir aš, bet ir todėl, kad net ir labai skirtingos politinės jėgos, kurios dažnai nesutarė, gali sutarti dėl šio asmens svarbos. Manau, kad tai nusistų gerą signalą. Ir taip, galime turėti kiekvieną savo politinę nuomonę, vienaip ir kitaip vertinti įvykius, bet šį, šiuo atveju visi esame vieningi. Taip, visiškai teisingai jūs tą pasakėte, parašysime laišką ponui Sasoliui. Taip ir paprašysime, kad da, da, būtų trumpai paminėta jo pavardė plenarime posėdėje. Toliau mūsų darbo atvarkė yra EBPO tyrimas vyresnio amžiaus žmonių galimybės įsidarbinti Europos Sąjungoje. Labai įdomi tema. Tai yra tema, kuri nepaprastai rūpia mūsų komitetui. Taigi, atsiprašau, ta, aš negalėjau jūsų pastebėti, bet džiaugiamės, kad jūs pas mus atvykote. Daugiau nekalbėsiu, nes kur kas įdomiau bus mums paklausyti, ką jūs mums papasakosite, ką jūs mums pasakysite šią įdomią temą ir da, įdomu bus išgirsti ir naujausią informaciją apie šį reiškinį. Labas rytas visiems, gerbėjai ponai ir ponios. Gerbėmėjai komiteto nariai, tai iš tikrųjų man nepaprastai malonu dalyvauti jūsų posėdėje ir pristatyti jums mūsų naujausią, šviežiausią ataskaitą, kuri vadinasi da, geresni, geresnis vyre, vyresnio amžiaus žmonių darbas. Ir uh, Tokio mes ją, pas, mieste, ją paskelbėme, nes ten vyko renginys apie vyresnio amžiaus žmonių darbingumą. Mes visi žinome, kad visuomenė sensta ir dėl to iškyla naujų iš, iššūkių mūsų darbo rinkoje ir apskritai visuomenėje. Tačiau žinome, kad tai nėra naujas reiškinys. Tai yra iššūkis, apie kurį žinojome jau ilgą laiką. Atsiprašau. My... That's my fault. I forgot it on the table. Atsiprašau, pamiršau da, iš tikrųjų tą daiktą. Techninio pobūdžio pertraukėlę padarysime. So Na kągi, mes visi žinome, kad tai yra iššūkis, apie kurį kalbėjome jau daugybę metų. Ir EBPO mes e, pradėjome rinkti įrodymus dar 2006 metais e, ir e, daug dėmesio skiriame da, da, ekonominio aktyvumo ir gesnio gyvenimo da, klausimams ir siekime skatinti tokias reformas, kurios paskatintų žmonės likti darbo rinkoje, ir užtikrinti, kad žmonės turėtų galimybės dirbti da, net ir tuomet, kai sulaukia tam tikro amžiaus. Mes taip pat atlik, išnagrinėjome padėtį atskiriuose šalise ir šį kartą mes bandėme įsiaiškinti, kokia yra pa, paklausa. Kitaip tariant, da, kiek vyresnio amžiaus žmonės nori dirbti. Ir aš manau, kad Reikėtų pasakyti, kad EBPO pastaraisiais metais pavyko paskelbti taip vadinamasias tarybos rekomendacijas, kurios suteikia mums įgaliojimus stebėti, ką daro EBPO valstybės narės visuomenės senėjimo srityje, kaip reformuoja savo pensijų sistemas kaip šalinamos kliūtis, su kuriomis susiduria žmonės, e, ypač vyresnio amžiaus darbo rinkoje. Ir kaip siekiama užtikrinti, kad tų žmonių e, galimybės įsidarbinti būtų kuo geresnės. EBPO ministrai ir jų vadovaujamos ministerijos e, da, prisideda prie mūsų bendro darbo, taigi mes džiaugiamės, kad šią temą yra skiriamas nemenkas dėmesys ir tikimės, kad taip ir bus ateityje. Na kągi, dabar aš norėčiau pakalbėti su jumis apie pagrindinius šios ataskaitos, šios tyrimo rezultatus, pagrindinės išvadas, pakalbėsime apie tai, su kokiais iššūkiais susiduria devyresnio amžiaus žmonės darbo rinkoje. Ir pirmiausia, noriu pasakyti dalyką, kuris nėra, yra, nėra naujas. Uh, Tai yra tai, kad mūsų visuomenė tiek ES, tiek visose ABPO šalise sensta. Ir dabar, dabar kad vidutinis amžius darbo rinkoje yra 43 metai ir jis gali būti didesnis kai kuriuose šalise, da, pavyzdžiui, da, Vokietijoje ir Italijoje ir pa, e, kitose BPO šalise, pavyzdžiui, Japonijoje, tenai da, vidutinės amžius darbo lygio yra 46 metai. 2018 metais Kipre, pavyzdžiui, vidutinis darbo amž... E, darbingų žmonių amžius e, Kipre buvo 36 metai, o 2050 metais jis, tas amžius padės iki 48 metų. Tai bus didžiausias toks padidėjimas ES. Mes žinome, kad didėja gyvenimo trukmė, tai yra tikrai da, e, didelė da, didelis pasiekimas, kuris tapo įmanomas dėl ekonominės, technologinės pažangos. Uh, Ir nuo 2000 metų iki 2016 metų gyvenimo trukmė, skaičiuojant nuo gimimo metų, padidėjo ketvi, keturiais metais. Ir žmonės ne tik gyvena ilgiau, bet irgi ir e, būna geresnės sveikatos. Taigi, turėdami deramą politiką, tinkamą politiką, pritaikytą prie tokių žmonių poreikių, mes galime padėti jiems kuo ilgiau išlikti darbo rinkoje. E, Na ir e, šioje skaidrėje jūs matote gan sudėtingą tokį grafiką, ko gero jis sudėtingiausias iš visų man parinktų skaidrių. Ir jūs matote, da, koks, kokia bus ekonominė našta kiekvienoje šalyje senstant visuomeniai. Ir jūs visi žinote tikriausiai apie da, senyvo amžiaus priklausomybės e, koeficientą, bet šioje skaidrėje kalbame apie kitus dalykus. Čia e, yra nurodyta, kiek vyresnio kaip 50 metų darbuotojų teks šimtui darbuotojų. Ir ta pateikiami čia yra, yra įvairius scenarijai, įvairios galimybės. Ir mes matome, kad vyresnių kaip 50 metų žmonių nedirbančių dėl įvairių priežasčių skaičius, kurį turės išlaikyti darbuotojai, padidėjęs. 2018 metais tokių žmonių skaičius sudarė 45 procentus, tai buvo, atsiprašau, tai buvo 52 žmonės šim, per šim, šimdienam šimtui, tačiau da, netrukus jis padidės iki 67. Ir mes galime sumažinti tą skaičių iki 26 procentų, jei aktyviau trauksime moteris darbo rinką. Bet tam, kad tą galėtume pasiekti, mums reikia reformuoti savo darbo ir užimtumo politikos tam tikras dalis. Aš pateiksiu Jums EBPO rekomendacijas vėliau, bet jų esmė yra tokia, kad vyriausybės, darb, darbdaviai ir socialiniai partneriai visi kartu turės susitelkti tam, kad galima būtų susitvarkyti su šiais iššūkiais. Mes pastebėjome per pastrusius du dešimtmečius, kad EBPO ir ES šalise buvo siekiama daugiausia dėmesio skirti vėly, vėlesniam išėjimui į pensiją siūloma, bandoma motivuoti darbuotojus dirbti kuo ilgiau, tai yra ta vadinamasis mūsų pirmasis ramstis. Tačiau mes kol kas dar pasigendame politikos veiksmų kitose dviejose ramščiuose. Tai, yra, tai būtų priemonės, kurios ragintų darbdavius tai, išlaikyti senyvo amžiaus, vyresnio amžiaus žmonės e, savo įmonėse. Be to reikėtų užtikrinti, kad jie būtų geros sveikatos ir turėtų tinkamų da, įgūdžių. Da, Ir manome, kad vyriausybės turėtų imtis veiksmų visose trijose mano paminėtose ramšiuose. Ir dabar jums pasakysiu, ką galima būtų daryti, kokios priemonės galėtų būti taikomos. Taigi, vėlesnis išėjimas į pensiją. Mes, aš jau, jau sakiau, kad per pastarąjį dešimtmetį ekonomiškai aktyvių žmonių skaičius. Da, da, padidėjo labai ženkliai. Ir 2000 18, 2008 metais da, vyresnių kaip 55-65 asmenų dalyvavimas darbo rinkoje sudarė 48 procentus, o 2018 metais jis jau siekė 62 procentus. Ir tą mes matėme Lietuvoje, Vokietijoje, tai yra tose šalyse, kur darbo mobilumas yra labai didelis. Bet tą stebėjome ir kitose šalyse, kur tas mobilumas nėra toks didelis, tai yra Italijoje, Prancūzijoje ir Turkijoje. Taigi, nepaisant visų šių teigiamų poslinkių, mes vis dar matome, kad padėtis e, šalyse labai skiriasi. Bet gera žinia yra ta, kad kai mes žvelgiame į da, a, a, į tai, kiek vyresnio amžiaus žmonių yra ekonomiškai aktyvūs, pažiūrėjau, Islandijoje ir Švedijoje, matome, kad iš tikrųjų tą deramą tinkamą politiką galima daug ką pasiekti. Na, iš tikrųjų, neužtenka tik tai skatinti vyresnio amžiaus žmonės da, likti darbo rinkoje. Mums reikia mažinti ir da, lyčių skirtumus darbo a, rinkoje. Žinome, kad dar 10 procentinių punktų a, siekia tas atotrukis ir mažiau moterų a, lieka darbo rinkoje pasiekus tam tikrą amžių. Įdomu yra pastebėti ir tai, kad nepaisant to, kad Europo, tose regionuose, kur buvo, pavyzdžiui, sumažintos galimybės anksti išeiti į pensiją, kaip, pavyzdžiui, buvo Europoje, padėtis vis dar ne, neįtin pagerėjo. 2018 metais Europos Sąjungoje net vienas ABPO, e atsiprašau, šalise da, ketvirtadalis visų vyrų išeina į pensiją nesulaukia 60 metų. Ta vidutinės, ta, kai kur ta, tas amžius, kai kuriuose šalyse yra labai žemas, pavyzdžiui, Turkijos e, yra 54 metai. Taigi, kaip galima būtų paskatinti žmonės e, kuo ilgiau išlikti darbo linkoje? Čia be abejo labai svarbu vaidmenį vaidina pensijų sistemos. Ir pensijo, pensijų sistemos prisideda prie sku, vyresnio amžiaus žmonių skurdo mažinimo. Ir pensijų sistemos turi būti tokios, kad jos e, suteiktų e, dermas pajamas pensininkams. Žinome, kad skurdo rodikliai vyresnio amžiaus žmonių tarpe yra vis dar did, gan dideli. Ir pavyzdžiui, Islandijoje, Danijoje ir Norvegijoje e, skurdo vyresnio amžiaus e, žmonių skurdas siekia tik tai 5 procentus, o Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje e, jis yra kur kas didesnis - 25 procentai. Taigi dar daug ką galima būtų padaryti tam, kad visi pensininkai turėtų deramas pensijas. Dabar pereinu prie antros rekomendacijos grupės, tai yra prie to, kad galima paskatinti darbdavius samdyti e, vyresnio amžiaus darbuotojus ir juos išlaikyti darbo vietoje. Daugybė šalių taiko e, įvairias priemonės tam, kad darbuotojai neatleistų e, vyresnio amžiaus darbuotojus. Ir da, daug kur taikomos yra tam tikros da, darbo užmokesčio priemonės, kurios numato papildomą išmoką už stažą, už profesinę patirtį. Dėl, to, būt, dėl tokių priemonių da, vyresnio amžiaus žmu, žmonės daugiau kainuoja įmonėms. Jūs to nematote šioje skaidrėje, bet mes žinome, kad uh, kai e, vyresnio amžiaus žmonės gauna didesnį atlyginimą, jie, e, jų galimybės išlikti darbo, e, darbo rinkoje yra mažesnės. Ir kiekvienas jūsų stažo dešimtmetis gan smarkiai padidina jūsų atlyginimą. Tai reiškia, kad jūs e, išlaikyti, tokį darbuotojų išlaikyti darbo vietoje įmoniai kainuoja brangiau. Taigi kaip galima būtų patobulinti atlyginimų sistemas? Aš jau minėjau, kad valstybės e, e, šalis ieško sprendimų, bet dar daug ką galima būtų čia padaryti. Uh, Dar vienas dalykas, kuris jūsų nenustebins, tai yra tai, kad diskriminacija dėl amžiaus taip pat yra viena iš svarbių kliučių, kuri trukdo vyresnio amžiaus žmonėms įsidarbinti. Ir dėl Ir diskriminacija atsiranda ne tik dėl to, kad darbdaviams atrodo, kad vyresnio amžiaus žmonės negalės prisitaikyti, ypač prie skaitmeninimo e, e, iššūkių, kad e, jų sveikata bus netokia gera. Bet pats tas faktas, kad tokia diskriminacija egzistuoja, da, vyresnio amžiaus žmonės ir ne, nu, itin nori likti darbo rinkoje. Beveik visose ES valstybėse tokia diskriminacija dėl amžiaus yra uždrausta. Ir čia jūs matote Eurobarometro atlikto tyrimo dėl diskriminacijos dėl amžiaus duomenys. Tas tyrimas buvo atliktas 2015 metais. Ir tai rezultatai parodo, kad neigiamas diskriminuojantis požiūris į vyresnio amžiaus žmonės vis dar yra gajus. Uh, Perėsiu dabar prie paskutinės dalies yra susijusi su darbo vietų, darbo kokybės gerinimu ir e, sugebėjimo įsitvirtinti darbo rinkoje. Netinkama darbo aplinka e, gali daryti poveikį ne tik fiziniai, bet ir e, dvasiniai darbuotojų sveikatai, dėl to e, darbuotojai dažniau netvyksta į darbą dėl lygos, ilgesnį laiką negali dar, dalyvauti darbo rinkoje, kokybiška darbo aplinka yra būtina prielaida siekiant užkirsti kelią ankstyvam pasitraukimui iš darbo rinkos ir sėkmingai profesiniai karjerai. Taip pat e, e, gera darbo aplinka padeda greičiau grįžti į darbą po lygos, e, greičiau atsistatyti. EBPO e, duomenimis e, darbo aplinkos tyrimai ir sąlygos atrodo, kad daugumoje EBPO valstybių vyresnio amžiaus žmonių darbo sąlygos yra geresnės nei jaunesnio amžiaus žmonių. Visi žinome, kad greiti pokyčiai dažnai siejami su skaitmeninėmis permainomis ir uh, darbuotojai dabar labiau nei bet kada turi turėti galimybės tobulinti savo įgūdžius, nuolat juos atnaujinti, galėtų geriau pristaikyti prie pasikeitusių sąlygų darbo rinkoje, todėl mokymasis visą gyvenimą, įgūdžių lavinimas yra labai svarbus, jeigu mes norime tinkamai pristaikyti prie globalizacijos technologijų pažangos ir didėjančio geresnių įgūdžių poreikio, tačiau e, vyresni darbuotojai turi mažiau galimybių mokytis nei jaunesni kolegos ABPO e šalyse vyresniamžiaus darbuotojai gauna du kartus mažiau galimybių dalyvauti įvairiose profesinėse mokymuose ir tokiu būdu tobulinti savo įgūdžius. Noriu taip pat su jumis pasidalinti kai kuriomis geromis naujienomis ir pateikti padrasinančių, įkvėpiančių pavyzdžių pristatyti. Čia taip pat reiktų pasiamti patirties ir iš už ES ribų, pavyzdžiui, Japonijos, Australijos, Junktinių valstijų ir Pietų Korejos. Šiose valstybėse taip pat galima aptikti daug naudingų pavyzdžių, kelis iš jų paminėsiu. Pirmasis yra susijęs su pensinio amžiaus panaikinimu kai kuriuose ES valstybėse narėse e, naujausios pensinis amžius patvirtintas yra ne 65, o 67 metai. Norvegija, Islandija, pavyzdžiui, Junktinė karalystė privalomas pensinis amžius jau buvo panaikintas, tai reiškia, kad e, darbuotojai Žmonės gali dirbti tiek, kiek pageidauja. Taigi dar viena iniciatyva yra Junktinėse valstijose įgyvendinama, tai yra kovos su diskriminacija dėl amžiaus iniciatyva siekiant e, sustabdyti diskriminaciją, nustatant tam tikras amžiaus ribas e, laisvoms darbo vietoms e, Prancūzijoje, pavyzdžiui, žmonės yra samdomi atsižvelgiant į jų, darbuotojai samdomi atsižvelgiant į įgūdžius, o ne, o ne į amžių. E, jų sugebėjimus atlikti tam tikrus darbus. Labai daug įdomių dalykų vyksta e, mokymų visą profesinį gyvenimą srityje Vokietijoje žemos kvalifikacijos darbuotojai yra ypatingai remiami dirbantis mažose vietose įmonėse, pasitelkus e, atitinkamas specializuotas programas Slovenijoje, taip pat e, darbuotojai skatinami dalyvauti profesiniuose mokymuose, ugdyti savo profesinę kvalifikaciją paskutinis pavyzdys, e, kurį norėčiau paminėti, susijęs su darbo vietų kokybė Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui. Buvo pradėta įgyvendinti, e, buvo, pradėjo veikti e, sveikatos priežiūros arba sveikatinimo tarnyba darbo vietoje siekiant darbuotojams daryti kuo geresnės sąlygas, rūpinti savo sveikatą darbo vietoje. Iš tiesų, mūsų ataskaitose daug konkrečių pavyzdžių yra pateikiama. Raginu jūs e, tas ataskaitas pasiskaityti. Na ir baigdamas savo pristatymą noriu pasakyti, kad e, atlikdami savo tyrimą pastebėjome, kad visose trijose sritise pažangos siekiančios šalis e, pasiekė taip pat ir teigiamų politinių rezultatų. Tokios valstybės kaip Islandija, Kanada, kitos šiaurės šalis pasiekė tikrai mm, aukštų rezultatų tose trijose svarbiausiose srityse palyginti su kitomis šalimis, kurios yra e, sąrašo apačioje ir dar turėtų daug ką nuveikti. Dar viena išvada yra ta, kad reikia e, pradėti tas priemonės įgyvendinti kuo anksčiau, kuo jaunesnėme darbinėme amžiuje, kad žmonės galėtų ilgiau išsilaikyti darbo rinkoje dirbti ilgesnį laiką. Taip aš norėčiau paraginti susipažinti su ABPO e tarybos rekomendacijomis. Tai tikrai geras priemonių rinkinys siekiant paskatinti valstybės vykdyti tinkamas reformas šioje srityje. Mes galime pasiūlyti taip pat savo paslaugas, įvairius seminarus surenkti, mokymus. Taip pat būtina bendarbiauti su socialiniais partneriais, pasitelkti tą daugia šalį požiūrį. Tačiau vis dar lieka e, problemų ir iššūkių, kuriuos ne visiškai suvokiame, susijęs su visuomenės susienėjimu, su e, lyčių lygybės užtikrinimu, demografinės situacijos blogėjimo kontekste ir e, bendrame visuomenės senėjimo kontekste. Žinoma, įgūdžiai yra labai svarbus e, e, aspektas ir čia taip pat mokymuose susidurimas tam tikrais iššūkiais. Tačiau turiu pasakyti, kad ateitis jau yra praktiškai stovint mūsų mm, slengščio. Mes privalome greitai priimti politinius sprendimus, pritaikyti savo socialinės apsaugos ir darbo sistemas, kad galėtume tinkamai pristaikyti prie būsimų pokyčių. Ačiū. Ačiū, ponė Sink, už šią įdomią informaciją, kurią pristatėte. Galbūt galėtume atsižvelgiant į pageidavančių užduoti klausimus skaičių, surenkti vieną klausimų atsakymų ratą. Visi, kurie nori paklausti, prašau, kelkite rankas, o aš užduosiu pirmąjį klausimą. Ar galėtume pateikti rekomendacijų, kaip kovoti su diskriminacija darbo rinkoje, kuri taikoma dėl darbuotojų amžiaus? Ar yra kokių nors veiksmingų priemonių, kurias galėtume pasitelkti ir kurios padėtų toms valstybėms narėms, kuriuose patiriama rimtų problemų dėl e, diskriminacijos dėl amžiaus. Puikus klausimas, tačiau vienas iš sudėtingesnių, pasakyčiau. Manau, kad svarbiausia problema susijusi su diskriminacija dėl amžiaus yra ta, kad egzistuoja skirtingi diskriminacijos pobūdžiai. Vienas iš pobūdžių yra susijęs su stereotipais, nes darbdaviai mano, kad e, vyresnio amžiaus darbuotojai nebus tokie produktyvūs, e, darbo našumas jų bus mažesnis, nebus jie tokie lankstus kaip jaunesnio amžiaus. Tačiau egzistuoja ir konkretesnės diskriminavimo formos, kurias aš minėjau savo pranešimo metu. Diskriminacija, pavyzdžiui, taikoma dėl to, kad uh, užimtumo socialinėje sistemoje bandoma vyresniamžiaus darbuotojams numatyti daugiau teisų, tokiu būdu jas apsaugoti, tačiau kartu jiems tokiu būdu yra padaroma meškos paslauga, nes jie nėra samdomi. Manau, kad e, šią problemą reikėtų spręsti siekiant pagerinti vyresniamžiaus darbuotojų užimtumą, skatinant jų įgūdžių, siūlant jiems daugiau profesinių mokymų, rengiant jiems daugiau profesinių mokymų. E, nes dažnai dėl to, kad jie neturi pakankamų įgūdžių, e, nukenčia vyresniamžiaus darbuotojų darbo našumas. Bet kokiu atveju e, teisės aktai, kuriais uždraudžiama uh, darbuotojų diskriminacija dėl amžiaus nėra labai veiksmingi, nėra jų tinkamai laikomasi, nėra jie tinkamai gyvendinami. Pastelkus technologijas dabar galime tikėtis tam tikrų teigiamų pokyčių galima pasitelkti technologijas ir, ir atlikti įvairius testus, kaip yra daroma Prancūzijoje, ir pasiūlyti žmonėms atitinkamus darbus, atsižvelgiant į jų patirtį, į jų gebėjimus, o ne į jų amžių. Tokiu būdu kovoti su diskriminacija dėl amžiaus. Mes nepakeisime žmonių požiūrio, visų žmonių Taigi geriausias būdas šią problemą spręsti yra sudaryti geresnės sąlygas įsidarbinti, tinkamesnės sąlygas įsidarbinti vyresnio amžiaus žmonėms. Ačiū. Dabar užduosime kelis klausimus ir po to galėsite bendrai į juos atsakyti. Taigi kol kas keturi komiteto nariai užsiregistravo. Pirmoji ponė Zalievska. Ačiū pirmininkė. Kolegos, dėkoju Jums už šio, šio tyrimo pristatymą. Norėčiau pasidalyti keliais pamastymais, kurie tikiuosi pagilins mūsų diskusiją. <clears throat> Dalykai, kurio galbūt trūksta - diskriminacija amžiaus pagrindų ir tai, kaip vyresni žmonės veikia darbo rinkoje priklauso nuo nedarbo lygio. Lenkijoje nedarbo lygis siekia 5 procentus. Taigi iš esmės darbdaviai instinktyviai savo, siekdami savo naudos, bando įdarbinti pensininkus. Pirmiausia, skirdami jiems mokymus ir taip pat darydami prielaidą, kad jiems turi būti suteikta galimybė grįžti į darbo rinką. Jeigu kalbėsime apie mokymą ar naujų įgūdžių įgavimą, jūs teisi, reikia tų naujų įgūdžių. <clears throat> Tačiau aš manau, kad jie turi būti susijęs su tavo dabartiniu darbu. Tai ne tik reikia kalbėti apie naujo darbo paiešką, bet apie įgūdžių gerinimą. Ir čia darbdaviai turėtų, turėti, turėtų tarti žodį darbuotojai mokymė, nes nelaimė yra tokia, kad daug pinigų skiriame mokymai, po to galiausiai negalime kontroliuoti to mokymo kokybės. Taigi klausimas yra, kokiu mastu pats darbdavys ar atitinkamos institucijos konkrečioje šalyje galėtų tai kontroliuoti nes palikti viską be kontrolės reikš visišką nelaimę. Lenkijoje atlikome analizę, kuri rodo, kad tai, ko reikia vyresniems žmonėms, yra individualus požiūris, nes jie gali nuvažiuoti 60 km į kitą miestą, susitinka su žmonėmis, kurių jie nepažįsta, kurie mano, kad jis yra nekompetentingas, tai nėra tikslinga. Reikia naudotis vietos bendruomenėmis, mokyklomis. Mes taip ir padarome. Turime šimtą mokyklų, kurios dalyvauja šiame projekte. Mokytojai gauna papildomo darbo, steigdami naujų įgūdžių žmonėms ir tokiu būdu taip pat sukuria ir labiau asmenišką santykį su besimokančiais pensininkais tuomet pensininkui lengviau prisipažinti, kas nežino, kaip naudotis internetu. Individualizuojant tokį mokymą, taikant kontrolę ir sekant, kur skiriami pinigai, kai kalbam apie mokymas visą gyvenimą, yra labai svarbu. Taigi aš norėčiau dar kartą pakartoti. Individualus požiūris, jūsų išvadose man to pritrūko. Aš vėlgi norėčiau paminėti mūsų Lenkijoje vykdomą bandomąjį projektą ir visi, visa analizė patvirtina tokį Tai, tai tikrai gerai veikia. Ačiū. Pone Dura Ferrandes. Ačiū. Kalbėsiu ispaniškai. Na, aš norėjau pritarti ką tik išsakytai minčiai dėl galimybės gauti darbą ir kitos koncepcijos apie kurią kalbame, kai kalbame apie darbo rinką. Nežinau, ar prelegentė paminėjo tai, nes aš tai atvykau gana vėlai. Tai yra atsparumas. Krizės metu daug kalbėjome apie tas charakteristikas, kurios darbuotojus daro atsparesniais krizėms darbo rinkoje. Tas atsparumas ar galimybė dirbti ne tik yra darbuotojo charakteristika, bet ir darbo rinkos charakteristika. Taigi kai kurių šalių atsparumas tam tikroms krizėms, galimybės išbristi iš krizės kai kuriuose šalise yra geresnės negu kitose. Galbūt jūs tai minėjote savo tyrimę, nežinau, šiek tiek pavėlavau, bet tos šalis, kurios vykdo aktyvę užimtumo politiką, daugiau investuoja į socialinę politiką, jos iš krizės išbrido geriau ir greičiau negu kitos. Norėjau pabrėžti šį aspektą ateičiai, nes kai kalbame apie galimybę dirbti, tai turime kalbėti ne vien tik apie individuo galimybę išbristi iš krizės, bet taip pat ir mokytis, bet taip pat reikia kalbėti ir apie pačios rinkos e, atsparumą krizių metu. Ačiū. Pane Jangerijus, ačiū. Ačiū už jūsų tyrimo pristatymą. Turiu klausimą, kuris daugiau mažiau susijęs su pirmininkės užduotų klausimu. Aš per ankstesnę savo darbo patirtį, kai dirbau profsąjungoje Niderlanduose, esu patyrusi, kad kai kalbame apie vyresnius darbuotojus, tai žmonės daugiau dėmesio kalba apie pačius darbuotojus, jų galimybę dirbti, jų atsparumą, mokymasi. Kita vertus, yra tokių, tokios neiškios, slaptesnės diskriminacijos. Pavyzdžiui, jeigu vidutinės grandies vadovai turi pasirinkti, kokį darbuotoją samdyti, ypač jeigu pats vadybininkas e, ar vadybininkė yra 35 metų amžiaus ar 48 metų amžiaus, tai jie galvoja, kad reikėtų jaunesnio žmogaus, nes tuomet lengviau bus tokį žmogų turėti savo komandoje. Man atrodo, yra neteisingo su, suvokimo manant, kad vyresni žmonės daugiau serga. Bent jau iš da, Olandijos duomenys rodo, kad taip nėra. Ehm, pasirodo, kad jaunesni žmonės ehm, paprašo mm, nedarbo dienos dėl lygos trumpesniam laikotarpiu dažniau, nors vyresni žmonės serga ilgesnius laikotarpius. Bet galvojame taip pat, kad e, vyresni žmonės yra nelankstus, ilgiau serga, dažniau serga ir nepriima nurodymų iš jaunesnių vadovų. Aš manau, kad na, diskriminacija yra draudžiama visose ES valstybės narėse. Taigi, ne čia problema, bet, bet e, suvokimo pakeitimas, kad e, jeigu galiu rinktis, tai mėliau samdyčiau jaunesnį asmenį. Manau, kad užtikrinti, kad e, vyresni žmonės daugiau dirbtų, yra svarbiausia pasirūpinti, kad jie neprarastų darbo, nes jos, jiems iš naujo įsidarbinti yra daug sunkiau negu na, žmonėms 32 ar 42 metų amžiaus. Jeigu turėtume programą kovoti su tą slapta diskriminacija, Tai būtų svarbu, ką galėtume čia padaryti ir kokie būtų geresni pavyzdžiai. bandant susidoroti su tokia problema. Taip, aš manau, mums reikia duomenų. Galima kovoti tik tai su stereotipais, tik tai turint duomenis. Ponas Nikolau.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 tudi na ravni nediskriminacije ali uh, med. Taigi nediskriminavimas yra svarbu. Bet turime užtikrinti, kad nebūtų diskriminavimo lyties, amžiaus ir taip toliau pagrindų. Ir formalios sistemos čia svarbios, bet aš dar norėčiau dar pridėti prie to, kas čia buvo pasakyta. Socialinis dialogas yra būtinas. Tik per socialinį dialogą pasieksime tinkamų priemonių gyvendinimo. Net jei jos numatytos įstatymais, ar mes nusprendžiame, ką reikia daryti ES lygmenių, turi dalyvauti abipusės dialoge. Darbdaviai dažnai bando to išvengti. Ačiū. Pone Rafal Skand. Ačiū, ponia pirmininkė. Toliau kalbėsiu daniškai. Pane Vent. Pane Vent, pirma, po to pane Rafalska. Pane Rafalska, pirma, po to pane Vent. Kalbėsiu angliš, e, lenkiškai. Kai kalbame apie būtinybę kad vyresni žmonės dirbtų ilgiau, mes kartuojame argumentą, kad gyvenimo trukmė ilgėja ir tai yra svarbiausia priežastis, bet mes pamirštame sveikatos svarbą. Žmonės turi būti pakankamai sveiki. Galima pažvelgti į vairias šalis ir tai, kaip žmonės vertina savo sveikatos būklę skirtumai yra dideli, ypač tarp ankstesnių komunistinių šalių, kur sveikatos priežiūros sistemos yra prastesnės, pavyzdžiui, Lenkijoje. Dabar taikoma skirtinga pensijinė amžių moteriams ir vyrams. Moteris gali išeiti į pensiją 60 metų amžiaus, o vyrai 65. Mes tai vadiname minimaliu pensijiniu amžiumi. O sprendimą priima individualiai kiekvienas pats. Taigi žmonės gali patys įvertinti savo sveikatos būklę ir nuspręsti, ar jie nori ilgiau dirbti. Manau, kad šie dalykai yra labai artimai susiję su tuo, kaip organizuojama ir vyresnių žmonių priežiūros paslaugos. Dažnai moterys nustoja dirbti, nes pasirūpinti vyresniais sargančiais šeimos nariais ar pasirūpinti neįgaliais žmonėmis, tai taip pat yra svarbu. Toliau situacija darbo rinkoje. Kas čia buvo pasakyta apie Graikiją, tai yra pavyzdys, kad net ir esant gerai situacijai darbo rinkoje, kai tau yra 50 ar 60 metų, tave uh, darbdaviai vertina, jie nori, kad tu dirbtum, bet kai yra aukštas nedarbo lygis, kyla problemų tuomet jaunimui. Ir tuomet kyla kitas klausimas. Kas patiria diskriminaciją šiuo atveju? Ar jauni, ar seni? Taigi didelė dilema. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad žmonėms išliekantiems darbo rinkoje yra svarbus tokie dalykai - jų autonomija, saugumo darbe jausmas, pripažinimas darbe ar jų asmeninis tobulėjimas. Tokie dalykai yra vertinami ir vertinami vis labiau, kuo mes esame vyresni. Be to, darbo kokybė, darbo, kok... darbo kultūra yra labai svarbus dalykai. O tos dalykus visai nesunku pagerinti. kai įvedėme ankstesnį pensinį amžių, anksčiau jis buvo vienodas vyrams ir moteriams 67 metai. Moteriams buvo prailgintas pensinis amžius, buvo iki 67 prailgintas. Taigi sumažinus pensinį amžių nemažai darbuotojų buvo patenkinti, nes e, vyresni žmonės nėra tokie efektyvus, kaip būdami jaunesni. Aš patys jaučiu tai savo atveju. E, bet e, vyresniems žmonėms reikia siekti paskatinti juos, kad būtų galima pasinaudoti jų patirtimi, galbūt reikės sukurti geresnės darbo sąlygas jiems. Taigi norėjau paminėti tokius aspektus. Ir, man atrodo, sveikata, sveikata labai svarbu. Tai yra svarbus aspektas žmonėms priimantiems sprendimą, kada nustoti dirbti. Galiausiai, ponia Vint, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Da, kalbėsiu danų kalbą. Labai ačiū Jums už šį tyrimą. Puikų tyrimą. Aš ilgai galvojau, kodėl mes turime bedarbių tiek jaunų, taip, tiek senų. Internetu vis daugiau siūloma dirbti ir žmonės ieško darbo internete. Yra daug interneto svetainių, kurios leidžia pateikti savo biografiją. Tai reikia užpildyti anketą. Ir e, kai darbuotojas analizuoja anketas, tai pirmiausia, darbuotojai pakliūna į akis anketa, kuri surušiuota pagal amžių, turbūt amžius, išslavimas ir po to kiti dalykai. Mes diskriminuojame labai dažnai amžiaus pagrindų. Yra daug prietarų susijusių su amžiumi. Jeigu diskriminuoji senus žmonės, nebūtinai diskriminuoji jaunus. Kai kurie žmonės tiesiog atsijojami ir vyresni, ir senesni, priklausomai nuo to, kaip dirba, veikia pati rinka. Ačiū visiems už klausimus, o dabar žodis mūsų viešniai, poniai Singh, prašom. Well, Na kągi, labai dėkoju Jums už nepaprastai turiningus, sudėtingus klausimus. Aš manau, kad Jūsų klausimai puikiai parodo, kad iššūkiai, su kurio turime tvarkytis, yra sudėtingi. Darbo rinkoje vyksta šiuo metu daugybė struktūrinių pokyčių ir vienas iš iššūkių, su kuriais susidurime, yra senstanti visuomenė, bet nepamirškime ir skaitmeninės pertvarkos, da, technologijų revoliucijos, nepamirškime, kad keičiasi ir darbo sutarčių formos. Ir jaunimas, tie žmonės, kurie naujai įsilieja į darbo rinką, turi prisitaikyti prie visų šių pokyčių, kaip ir mes visi kiti. Kai kas iš jūsų kalbėjo apie būtinybę įgyvendinti struktūrinės reformas ir aš visiškai jums pritariu. Turint galvoje, kad vyksta visi šie pokyčiai šiuo metu, Mes turime pasirūpinti tuo, kad mūsų ekonomika būtų atspari. E, kolega iš Ispanijos tai minėjo. Ir mes daug apie tai kalbame, kad po globalios finansų krizės reikėtų padaryti viską, kad valstybės būtų kuo geriau pasiruošusios galima recesijai, kad daugiau būtų investuojama į darbuotojus, į žmogišką kapitalą tam, kad mūsų ekonomika būtų kuo atsparesnė. Taigi taip, matome, kad aplinkybės keičiasi darbo rinkoje ir todėl reikia struktūriškai reformuoti darbo rinką. Ir mes savo ataskaitoje ir pateiktose rekomendacijose labai aiškiai pasakome, kad ne tik reikia gerinti vyresnio amžiaus žmonių galimybės įsidarbinti, tai taip, jie susiduria su tam tikrais iššūkiais, bet reikia galvoti apie taip, kaip galima būtų gerinti visų uh, darbuotojų galimybės įsidarbinti ir dirbti. Kaip galima būtų užtikrinti, kad ta, su amžium žmonių įgūdžiai gerėtų, tobulėtų, kad jie galėtų prisitaikyti prie pokyčių darbo rinkoje. Taigi reikėtų galvoti apie visą darbingo gyvenimo ciklą apimančias priemonės. Dar kartą norėčiau paminėti diskriminaciją dėl amžiaus. Dar nežinome iš tikrųjų, kaip galima būtų įspręsti šią problemą. Tik norėčiau pasakyti, ką daro mūsų organizacija, bandydama prisidėti prie šios problemos sprendimo. Mes norime bendradarbiauti su darbdaviais ir todėl turime naują projektą kuris e, yra skirtas tam, kad galime, galėtume įsiaiškinti, kaip bendradarbiauja ir dirba įvairių kartų atstovai darbo rinkoje. Ir mes galvojame, da, pavyzdžiui, apie tokias problemas, e, kaip, kaip e, įvairių kartų žmonės sprendžia įvairius uždavinius ir iššūkius darbo rinkoje ir bandome įsiaiškinti, ar e, tose įmonėse, kur dirba įvairių kartų atstovai, nerodo geresnių ekonominių rezultatų. Taigi šiuo metu renkame įrodymus, duomenys. Ką praktiškai reiškia e, toks e, ta, požiūris, kuris e, padeda suderinti įvairių kartų įgūdžius ir ar jis nepagerina našumo. Kartu mes e, bandome sužinoti, kaip kartu sekasi dirbti jaunesnio amžiaus darbuotojams kai jie susiduria su tais iššūkiais. Taigi tikimės, kad 2020 m. pradžioje mes jau galėsime paskelbti to tyrimo išvadas. Kaip minėjau, tyrimas atliekamas glaudžiai bendradarbiaujant su darbdaviais, nes manom, kad darbdaviais gali suvaidinti nepaprastai svarbu vaidmenį. Nes kai kalbame, pavyzdžiui, apie atlyginimą, suprantame, kad socialiniai partneriai nustato atlyginimus ir vyriausybė. Da, ir jos institucijos gali suvaidinti tam tikrą vaidmenį čia, nes yra nustatomas minimalus atlyginimas, kitos priemonės. Todėl aš manau, kad mums reikia palaikyti atvirą dialogą visais šiais klausimais. Kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Vokietijoje, kolektyvinės dėrybos tam tikrose sektoriuose tikrai pasiteisina. Ir dar prieš 10-15 metų Jau buvo pradėta kalbėti apie tai, kad reikės išlaikyti darbo vietoje kuo ilgiau vyresnio amžiaus žmonės. Pavyzdžiui, e, chemijos pramonėje matome tokių pavyzdžių. Matome, kad e, tenai yra pritaikoma darbo vieta prie senyvo amžiaus e, žmogaus poreikių. Pavyzdžiui, jo kompiuterio ekranas gali būti didesnės arba grindis gali būti netokios slidžios. Kitaip kalbant, siekiama pagerinti vyresnio amžiaus žmonių darbo sąlygas. Taigi, Kaip jau minėjau, bendradarbiaujant su darbdaviais daug ką galima padaryti, daug ką galima patobulinti, bet taip pat, kaip minėjau, atlikdami tyrimą mes bandysime įsiaiškinti, kaip da, toks atviras darbdavių požiūris senyvo amžiaus žmonių darbingumą gali pagerinti įmonės našumą, produktivumą. Toliau, ta įvairių kartų prieš prieš, daug apie tai kalbama. Ir beje, turime taip pat nemažai informacijos apie tai, kad ankstyvas pasitraukimas į pensiją atsirado todėl, kad prieš 20 metų mes stebėjome labai didelį, matėme labai didelius nedarbo rodiklius. Buvo da, žmonės skatinami pasitraukti ankstyvą pensiją kuo anksčiau, da, tikintis, kad jų darbo vietas po to užims jaunesnės kartos darbuotojai. Tačiau iš tikrųjų taip nesitiko. Taip, taip sukūriamos liktai įsidarbinimo galimybės e, jauniems darbuotojams, bet jie susiduria su įvairiais struktūriniais e, iššūkiais ir juos taip pat reikia spręsti, nes ne visuomet jie turi deramą patirtį. Žinome, kad e, E, įgyjus e, diplomą ne visuomet iš karto galima pradėti dirbti ir todėl e, reikia užtikrinti, kad jaunimas galėtų susirasti geros kokybės darbo vietas, baigė mokslus. Ir mes EBPO galvojame apie taip, kaip galima būtų taip pat ir patobulinti mūsų socialinės apsaugos sistemas, da, profesinio da, mokymo sistemas. Uh, Kaip galima būtų pasiruošti tokiam pasauliui, kurioje, kuriame bus taikomos ta, valandinio darbo sutartys arba da, terminuotos darbo sutartys, kur kas aktyviau nei tai yra daroma šiandien. Kaip galima būtų užtikrinti, kad mūsų da, da, darbuotojai būtų kuo lankstesni, o darbo rinka būtų taip pat lanksti ir ta, da, galėtų prisitaikyti prie įvairių darbuotojų poreikių. Taigi tai yra temos, prie kurių mes nuolat sugrįžtame. Laiko turime nedaug. Tikiuosi, kad aš atsakiau į, daugį, į daugelį pateiktų klausimų. Dėkoju, ponė Sink. Ir baigdama norėčiau pasakyti kelias pastabas. Pirmiausia, Ši prezentacija apie vyresnio amžiaus žmonių galimybės įsidarbinti ir dirbti ES bus patalpintas mūsų tinklalapyje. Be to norėčiau pranešti, kad EBPO atstovai atvyks pas mus dar kartą kitais metais e, ar dar šiais metais, tam, kad e, papasakotų mums apie tai, kaip EBPO kovoja su diskriminacija darbo rinkoje ir siekia įtvirtinti didesnę e, amžiaus įvairovę darbo rinkoje. Na kągi, dėkoju Jums ir iki pasimatymo 2020 m. pradžioje. Thank you. Now Dabar išklausysime komisijos pristatymą dėl sustiprinto bendradarbiavimo tarp viešo darbinimo tarnybos, viešo žimtumo tarnybų. E, norėčiau šiltai pasveikinti mūsų tarpę užimtumo generalinio direktoro vadovą, poną Kortį ir jis pristatys mums pasiūlymą dėl teisės akto, dėl sprendimo, kurio pakeičiam, pa, pakeičiamas sprendimas dėl uh, viešo žimtumo tarnybų bendrabiavimo sustiprinimo. Taip pat uh, noriu pasveikinti su panu Johannes Kop, tai yra PES tinklo vadovas. Ir uh, pasisveikinti su daktaru Wolfgangu Milleriu, jis yra PES uh, valdybos narys ir Vokietijos užimtumo agentūros vadovas. Pone Kortė, jums žodis. Ačiū, pone pirmininkė, už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Džiaugiuosi galėdamas pristatyti Jums komisijos pasiūlymą pakeisti sprendimą dėl uh, valstybinių užimtumo tarnybų tinklo stiprinimo arba PES tinklo, kaip mes jį vadiname. Šios tarnybos yra labai svarbios žmonėms ieškantiems darbo ir e, siekiantiems atremti kilančius iššūkius, kurie yra nemaži. Šių tarnybų teikiamų paslaugų kokybė e, daro tiesioginę įtaką užimtumui. Vertinant iš komisijos požiūrio taško, viešo užimtumo tarnybos yra praktiškai mūsų atstovės e, E, vietose gyvendinančios e, Bruselėje priimtus e, sprendimus. Viešojo užimtumo tarnybos susiduria su rimtais iššūkiais dėl pokyčių darbo rinkoje biudžetinių pribojimų kai kuriuose valstybėse narėse ir didėjančių piliečių lūkesčių. Dėl šių priežasčių ES teisėkuros institucijos, tai yra jūs kartu su taryba, 2014-aisiais nusprendė įsteigti šį tinklą siekiant stiprinti bendrabiavimą tarp Europos viešo užimtumo tarnybų, jas modernizuoti ir stiprinti po penkerių šio tinklo veiklos metų mes atlikome atitinkamą įvertinimą, kuriame e, pripažįstam ir pabrėžiami šio tinklo teigiamos veiklos, e, teigiami veiklos rezultatai. Ir mūsų ataskaita buvo pristatyta neseniai, rugsėjo 11 dieną. Ir šios ataskaitos pagrindų komisija pasiūlė pratesti šio tinklo veikimo laiką ataskaita buvo parengta e, užsakius e, atitinkamą tyrimą ir surengus viešasias konsultacijas ir e, viešo užimtumo tarnybų tinklas tikrai pateisino savo egzistavimą, veikia sėkmingai ir veiksmingai. Kalbant komisijos vardu, turiu pabrėžti, kad mums yra labai svarbus e, aukštas sudarinamumo lygis tarp primų sprendimų ir jų įgyvendinimo. E, Viešų žimtumų tarnybų tinklas padeda tinkamiau gyveninti ES užimtumo politiką ir, ir e, tokias iniciatyvas kaip Europos socialinis fondas, jaunimo užimtumo garantijos, parama e, ilgalaikiams bedarbiams arba pabėgėlių integravimas. Viena iš svarbiausių pridedamųjų šio tinklo verčių yra vadinamoji bench learning e, iniciatyva, e, kurioje yra e, susijęmas skirtingos tarnybos valstybės narėse ir skatinamas toks abipusis mokymasis. Tai reiškia, kad viešo žimtumo tarnybos pasiūlymai susiję taip pat ir su finansinės paramos teikimu iš biudžeto nuoroda į tvaros vystimosi tikslus, į socialinių teisių ramstį. Ir tai yra šio sprendimo siūlomo pagrindas. Tiek būtų informacijos šiuo metu. Mes nekantriai laukiame bendarbiavimo su ponu Pisaro, kuris yra pranešėjas Europos parlamente, šešienis pranešėjas, bei jumis visais, kuriems rūpi ši tema ir šis klausimas. Tikiuosi tolesnės jūsų paramos. Paskop, dabar ačiū, papirmininkė, gerbė Europos parlamento nariai. Esu Austrijos viešosios užimtumo tarnybos vykdomasis direktorius. Dirbu ilgiau nei 13 metų. Noriu padėkoti už kvietimą ir galime pasidalinti su jumis savo išvalgomis. Buvusi komisijos narė Taisin mūsų tinklą e, vadino dualiniu tinklu. Daugelio atveju aš pritariu jos nuomonėje Mes vykdome savo misiją glaudžiai bendradarbiaudami e, su savo partneriais. E, e, darome tau daugelį metų, mūsų darbiavimas grindžiamas tarpusavio pasitikėjimu ir tarpusavio pagalba. Norėčiau pateikti kelis pavyzdžius, jų yra ir daugiau parodančius, kaip sėkmingai veikia mūsų tinklas. Pirmas pavyzdys tai yra tarpusavio paramos projektas siekiant įveikti atremti sudėtingus iššūkius. Vienas iš tokių projektų prasidėjo Kiprė 17 metais ir e, viešų žimtumo e, tarnyba teikė paramą ilgalaikiams bedarbiams, dalyvavo kolegos iš e, Estijos, Lietuvos, Belgijos, teikė paramą kolegoms Kipre ir po kurio laiko kolegos e, Kipre pasiekė apčiuopiamos pažangos, pagerino paslaugų tiekimą darbdaviams, e, nes e, teikiamos paslaugos darbdaviams yra labai svarbus aspektas modernizuojant viešojo užimtumo tarnybų veiklą. Kitas projektas buvo vykdomas Airijoje, Austrijoje, kai kurie iš mūsų darbuotojų e, keitėsi, dalyvavo darbo grupėje, keisdamėsi gal garsia patirtimi, kaip integruoti pabėgėlius į darbo rinką. Ir tas keitimasis patirtimi leido mums e, pasitelkti naujas metodikas, vadovautis naujais požiūriais. Perėmėme, pavyzdžiui, Slovenijos patirtį, integruojant pabėgėlius. Trečias pavyzdys, kurį norėčiau pristatyti, yra labiau politinio pobūdžio. Komisija e, prieš kelias metus pateikė pasiūlymą dėl jaunimo užimtumo garantijų. Tai buvo ne tik politinis dokumentas parengtas, tačiau mes taip pat e, ir prisidėjome prie jaunimo užimtumo garantijų e, metinių stebėsenos ataskaitų rengimo. Buvo parengtas politinis dokumentas apie bendradarbiavimą tarp PES ir švietimo sistemų. Manome, kad švietimo sistemoms užtikrinant jaunimo užimtumo garantijas ir jas vykdant reikėtų priskirti svarbesnį vaidmenį ir mes esame pasirengę taip pat pasiūlyti savo idėjas, kaip jaunimo užimtumo garantijų schemą reikėtų reformuoti. Viešųjų užimtumo tarnybų tinklas yra sėkmingai veikianti organizacija ir e, tinklo vertinime tai taip pat pabrėžiama ir iš tos sėkmės mes sugebėjome pasiekti tik tai dėl to, kad 14 metais šis tinklas buvo įsteigtas, aš jau ilgą laiką dirbu vykdomuoju direktoriumi Austrijoje ir tarptautinėme bendradarbiavime taip pat mes ilgai dalyvaujame, tačiau šis viešų žimtumo tarnybų tinklas e, turi aiškę viziją, aiškę paramos e, pagalbos teikimo struktūrą ir mes geriau galime atlikti savo funkcijas, siekti gyveninti savo vizijas. Nuo Liepos pradžios aš e, esu išrinktas šio tinklo vadovu. Ir pagrindinė mūsų metodika, kurią remiamės, yra mm, parengta, paremta tam tik tikrais e, e, lyginamaisiais e, rodikliais iš kitų šalių. Iš, iš, manau, kad kitoms politikos sritims tai tikrai galėtų būti labai geras bendrabiavimo pavyzdys, grįžtant prie Austrijos viešo užimtumo tarnybos. Dar keltą pavyzdžių paminėsiu. Vienas iš mūsų kolegų jau dirbantis kitoje tarptautinėje organizacijoje pasikvietė pas save dirbti žmogiškų išteklių skyriaus vadovą. Ir e, tai yra gera karės galimybė tam kolegai, tačiau man e, tai sukelia papildomų sunkumų ieškant, kuo jį pakeisti. <clears throat> Darbo e, rinka taip pat pakankamai greitai keičiasi, skaitmenizacija E, vis labiau įsitvirtina, taip pat reikia atsižvelgti į demografinius pokyčius, ypač rytų Europoje, todėl PES tinklas tikrai e, galėtų labai svarbu vaidmenį atlikti, siekiant atremti šios iššūkius ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas e, pritars mano mintims ir pritars šio tinklo veiklos pratesimui. Ačiū, ačiū už šią įžangą, dabar steiksiu žodį. Pranešėjai ponui Bizaro. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu portugališkai, nes man taip yra lengviau pristatyti savo mintis, darant tą gimtąją kalbą. Socialinės Europos pristatymas yra viena iš svarbiausių temų Europos piliečiams Lisabono sutartyje. Mm pasiraš, kurios pasirašymo sukakti neseniai minėjome, yra įrašytos nuostatos apie e, visišką užimtumą ir socialinę pažangą. Remintis sutarčių nuostatomis, ES pagrindinė užduotis yra koordinuoti ir skatinti bendradarbiavimą šiuose sritise, tačiau Europos piliečiai, kurie už mus balsavo, siekia taip pat ir uh, uh, socialinės Europos ir laiko jos sukūrimą ES vienu iš tikslų. E, e, Viešų žimtumo tarnybų tinklas yra puikus pavyzdys, e, kaip galima tokį bendradarbiavimą skatinti. Nes dalyvaujančios šio tinklo veikloje valstybės narės, keisdamasis patirtimi ir lygindamos savo standartus ir tam tikrus rodiklius gali mokytis viena iš kitų, nesikišant ES ar valstybių narių atitinkamoms centralizuotams struktūroms. Tokiu būdu mes galime greičiau sureaguoti į piliečių problemas ir lūkesčius. Man šis aspektas atrodo labai svarbus ir aš norėčiau pagirti komisiją už atliktą įvertinimą kuris jau yra viešai pristatytas ir jame patvirtinama ir tai, ką ponas Kopf ką tik kalbėjo, kuriam noriu padėkoti už atvykimą. Jis mus paragino pratesti šio e, viešojo užimtumo tarnybų tinklo e, veiklą. Aš e, galėčiau pasiūlyti užsibriežti dar platesnių užmojų tikslus atsižvelgiant į tos iššūkius, su kuriais šiuo metu susiduria Europa užimtumo srityje ir atsižvelgiant į būtinybę e, nepamiršti tų dažnų prieštaravimų, su kuriais susidurėme, nes ES esama nemažai valstybių narių, kuriuose užimtumo lygis yra pakankamai uh, aukštas, tačiau yra ir tokių, e, kuriuose e, ypač jaunimo tiek užimtumo, tiek išslavinimo lygis e, pakankamai sėtingoje situacijoje ir jauni žmonės kai kuriuose šalise negali stvirtinti darbo rinkoje, jų nedarbas yra didesnis nei 10 procentų, taigi būtina reaguoti šias problemas, kaip ir spręsti problemas vyresnio amžiaus darbuotojų siekiančių išlikti darbo rinkoje, taip pat susidurime su aplinkosaugos problemomis ir jos yra labai rimta priežastis toliau leisti gyvuoti šiam tinklui. Kadangi esu pranešėjęs Europos parlamente šią temą, tai esu nusiteikęs kartu su kitais kolegomis, kurie prisėdė rengiant šį pranešimą, dėsime pastangas e, siekdami, kad e, šio tinklo teikiamos paslaugos ir svarba būtų pripažinta, nes e, šis tinklas turėtų būti <clears throat> stiprinamas iš principų, pagal principą iš apačios į viršų, o ne nuleidžiant instrukcijas iš viršaus į apačią. Ačiū. Dabar ponės Kitelel šešienį pranešė. Ačiū, kalbėsiu švediškai. Na, svarbiausia, norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad tinklui suteiktas papildomas pasitikėjimas ir mes toliau dirbsime padėdami vieniems, vieni kitiems, gerinant galimybės darbuotojams. Yra skirtumų tarp skirtingų šalių, daug ką galima pasimokyti vieni iš kitų. Mano nuomonė, galiuočiau pasakyti, kad čia ir parlamentas gali suvaidinti savo vaidmenį ir tikiuosi, kad mes kaip galime sklandžiau prisidėsime prie to ir lauksime tolesnio bendradarbiavimo su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais. Norėčiau iš jūsų išgirsti, kaip jūs vertinate bendradarbiavimą su kitais su subjektais ir dalyviais. Ar turite planų išplėsti tą bendradarbiavimą? Ačiū. Ačiū. Toliau Renew frakcijos vardu Ačiū kalbėsiu bulgariškai, ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, Europos komisijos atstovai. Visų pirma, noriu padėkoti komisijos atstovams už visą kažką teisė, kurios pasiūlymą. Aš pritariu kolegų nuomonėje, kad viešųjų užimtumo paslaugų e, tarnybų tinklas sustiprina nacionalinės užimtumo tarnybos. Bendradarbiavimas valstybėms narėms leidžia geriau koordinuoti jų nedarbo politiką ir stiprina Europos ekonominės valdysinimo sistemą. Gerai veikiančios užimtumo tarnybos yra gyviškai svarbiaus bedarbiams, jų mokymui ir integravimui darbo rinką. Patirtis rodo, kad e, šio tinklo veikla ir reformos e, e, naudingos visoje Europos Sąjungoje. Taip pat pasiekta pažangos gyvenant jaunimo garantiją ir taip pat taikant priemonės sprendžiant ilgalaikio nedarbo problemas. Be abejonės viešosios viešųjų užimtumo tarnybų tinklas turi išlikti ir turi būti stiprinamas. per platformą, lyginant rezultatus, keičiantis gerą patirtimį, e, taikant rodiklius ir e, rengiant naujovišką, inovatyvę, faktais pagristą politiką. Yra visgi erdvės pažangai, užtikrinant geresnį bendradarbiavimą tarp užimtumo tarnybų ir kitų socialinių ir užimtumo tarnybų e, paslaugų tiekėjų. Tai turėtų padėti ieškantiems darbo. Rezultatų e, matavimas taip pat gali būti pagerintas. Tokiu būdu teikiamos paslaugos būtų veiksmingesnės, naudingesnės ir labiau traukiančios. Užimtumo tarnybos turi susilaukti nacionalinės paramos taip pat ir turi turėti pakankamai išteklių finansavimo, personalo ir informacinių technologijų prasme. Tai svarbu skaitmeninant, modernizuojant ir šias paslaugas ir gerinant jų kopybę, kokybę. Tai visų pirma naudinga darbuotojams, ekonomikai ir demografijai. Ačiū toliau žaliųjų vardu ponė Saturi. Ponas Atūrė, ačiū pirmininkė kolegos. Reikia pasakyti, kad mūsų darbuotojų siekiai, siekiant socialinės Europos, e, reiškia, kad tie mūsų turimos priemonės nėra pakankamos, mums reikia naujų teisinių pagrindų, kad nueitumėme daugiau siekiant socialinės Europos, ko tikisi e, piliečiai. Gerai, kad šis bendradarbiavimo tinklas egzistuoja, reikia didinti jo efektyvumą ir, ir mes e, skatintume e, siekti didinti šį koordinavimą. Bet reikia šias e, politinės ambicijas šio koordinavimo širdyje įterpti. Mes kalbėjome neseniai apie kritinę klimato padėtį. Tai yra labai svarbus iššūkis visai ES ir e, čia trūksta užimtumo ir informacinio darbo e, aspekto. Reikia e, ir užimtumo srityje tai daryti. Trūksta informacijos ir apie neligybę, nes mūsų teritorijoje yra pakankamai neligumo, nelygybės ir visos politikos sritis turi E, atkreipti dėmesį į šią, šį iššūkį ir be to, laikantis nacionalinių prerogatyvų, reikia e, siekti daugiau. Mes kalbame apie valstybių narių savanoriškus siekius. Ir e, taip pat reikia kovoti su prastomis darbo sąlygomis. Jeigu siekiama vien tik tai lakstumo, kad kad, kad darbuotojai galėtų grįžti į darbą, mums reikia taip pat ir saugumo tame darbe. Nes to neįmanoma bus pasiekti. Mes sieksime vien tik tai pelno e, ir pamiršime darbuotojų siekius ir jų norą, troškimą e, saugiai jaustis darbe. Ačiū. ID frakcijos pane Cambelį, jos nėra, ar kas nors jos vardu kalbės. EKR frakcijos pan, atstovės panio Šydlo nėra taip pat. Taigi tiek. Pone Jungerijus, jūs prašėte žodžio taip pat. Aš nesu pranešėja, aš tiesiog džiaugiuosi, kad žmonės dirba gerą darbą šioje srityje. Tačiau turiu labai paprastą klausimą. Jeigu mes E, pademonstravote PES tinklo pozityvų darbą. Jeigu tokie patenkinti rezultatais, kodėl nepadarome šios sistemos nuolatinę, o tik pratesime ją septyneriems metams. Ir ponia Sanders. Ačiū ponia pirmininkė. Europos šalis susiduria su iššūkiais, kurie taip pat, kurie sliečia tiek dirbančius, tiek nedirbančius, plėsti savo įgūdžius skaitmėje srityje ir visose sektoriuose, kurie nauji yra, kurie plėtojasi ir kurie susiję ir su klimato kaita, visą tai, kas susijęs su naujomis kompetencijomis. Todėl užimtumo tarnybos Europoje visos susiduria su šiais iššūkiais ir akivaizdu, kad reikia jos turėtų ir toliau bendradarbiauti ir dirbti kartu, e, ypač šiomis temomis. Taip pat žinome, kad organizacinė prasme, kad žmonės galėtų gauti darbą, profesinis mokymas yra naudingas ir puikus. Mano klausimas, ar jūs bendradaujate su profesinio mokymo organizacijomis ir norėčiau konkrečiau sužinoti, kaip jūs dirbate su Europos agentūra, tai yra SDFOP. Taigi, turite klausimų, kuriuos atsakys ponė mūsų e, svečiai. Prašom pirmiausia Ponas e, Kortai, ačiū Jums už klausimus, ačiū už reikštą paramą PES tinklo tolesniam veikimui. Tokia bazinė Jūsų reakcija buvo. Buvo keletas klausimų apie detalės. Pone Skiutė dar ir kit, dėl kitų subjektų. Taip, e, tos jie paminėti sprendimo penktame straipsnėje. Pasiūlymas numato išplėsti e, kitų subjektų sąrašą, su kuriais reikėtų konsultuotis ir dirbti kartu. Ir atskaitimas paniai Sanders, norėčiau paminėti vieną, būtent CDFO e, yra tiesioginė nuoroda į Europos agentūras, kurios yra PES tinklo iš tikrųjų partnerės. Ir CDFOP yra viena iš tų agentūrų. Tai atsakymas yra toks, kai kalbame apie įgūdžius ir techninės mokyklas, SEDEFOP yra, bus labai nu, svarbi tinklo partnerė. Toliau. Dėl pono Satūri klausimo e, didesnių ambicijų. Taip, aš pasisakau už tai. Tie trys dalykai, kuriuos jūs paminėjote, jie daugiau mažiau yra įtraukti į mūsų darbą vienai ar kitaip mūsų pasiūlyme, bet mes esame e, pasirengę iš komisijos pusės e, labiau išryškinti tuos dalykus. Jūs kalbėjote apie Krimoto kritinę padėtį ir kokios tai yra, tai turi, kokių tai turi pas, pasiekmių darbo rinkai. E, galiu paminėti, tai yra skaitmeninimas ir tai yra svarbus aspektai taip pat ir e, lygybės klausimai, tai yra daroma jau. Galbūt reikėtų tai e, labiau išryškinti. Kodėl tik septyneriems metams pratesama ši sistema? Na, ponia Ingerijos, tai yra jau ilgesnis laikotarpis negu iki šiol buvo taikomas ir mes norime pirmiausiai stabilizuoti, derinant tai su daugiametė finansinė programa. Mm, tai manau mums leidžia vertinti tą veiklą. Numatomas vertinimas pirmiausia po ketverių metų, tų septynerių metų laikotarpyje. Taigi galime apie tai toliau kalbėti. Toliau panas Kop. Ačiū. Pūnas Kilėtė uždavė klausimą apie bendradarbiavimą. Vienas dalykas, ko pasimokėme, e, yra, reiškia, kad negali dirbti tik tai savo darželėje. Daugelį darbo rinkos problemų galima išspręsti tik bendradaujant su kitomis institucijomis ar socialinės sistemų e, organizacijomis ar švietimo sistema daugeliu atveju Klausimas yra e, susijęs su bendradarbiavimu su privačiomis įmonėmis, darbdaviais, su privačiomis užimtumo agentūromis. Pavyzdžiui, pamenu valdybos posėdį, į kurį pakvietėme privačių užimtumo agentūrų darb, atstovus. Ir e, tas tinklas turėtų būti atviras. Taip pat e, klausimas susijęs su bendradarbiavimu su EMCO tai yra nuolatiniai mūsų posėdžių nariai. Ir aš, aišku, būčiau linkęs pakviesti atitinkamus subjektus ir į mūsų darbo posėdžius. Ir, o šalise pačiose svarbiausia dirbti sėkmingai, užtikrinant dar užimtumą žmonėms bendradarbiavimo būdu. Kitų galimybių nėra. Ponas Satūri uždavė klausimą apie klimato klausimus. Jeigu nori kovoti su klimato kaita, tai būt, būtinos būtų griežtos teisėkoros priemonės. Tai aišku atsiras ir naujų darbo vietų ir labai svarbu būtų apmokyti žmonės, kurie turėjo išeiti iš darbo. Bet kuriais atvejais reikia padėti žmonėms, kurie praranda darbą. Susiginęs, kad kalbos klimato kaita yra labai svarbi tema ir darbo rinkos politikai, ir mūsų organizacijoms. Ir mes jau daug apie tai galvojame ir galvojame, kaip e, apmokyti žmonių naujų profesijų, kurios atsiranda. Ir paskutinis klausimas, į kurį norėčiau atsakyti. Yra, yra ponios Jangerijus klausimas. Labai dėkoju už paprastą klausimą, kodėl ši sistema nenulatinė. Tai aišku politinis sprendimas. Aš nebijau būsimo vertinimo, jis manau bus taip pat e, pozityvus, bet po septyniarių metų vėlgi e, susilauksime politinio dėmesio. Tai irgi nėra blogai. Ačiū. Labai ačiū visiems jums, ypač mūsų svečiams. Ir dar noriu priminti, koks čia yra grafikas. Svarbios datos yra sausio 30, tai yra terminas teikti pakeitimams. Balsavimas MPL komitete vyks kovo 26 dieną kitais metais. Ačiū. An... Na kągi dabar mes pasikeisime nuomonėmis. dėl e, Europos cheminių medžiagų agentūros tyrimo apie cheminių medžiagų profesinio poveikio normas pristatymo. Ir aš norėčiau šiltai pasveikinti pas mus atvykusi, atvykusius cheminių medžiagų agentūros atstovus. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs visuomet melai su mumis bendraujate. Taip pat norėčiau padėkoti ir komisijos atstovams, su kuriais mūsų komitetas sėkmingai bradarbiavo praeitos kadencijos metu. Mes patvirtinome tris direktyvas dėl kancerogeninių ir mutageninių medžiagų ir tos direktyvos padės mums išsaugoti da, a, daugiau nei šimto tūkstančių darbuotojų gyvybės per kitą pusšimtį. Be to, matau, kad prie mūsų prisijungia ir kai kurie kolegos iš aplinkos saugos ir visuomenės sveikatos komiteto. Nematau jūsų salėje, gal galėtumėt pakelti ranką, jeigu dalyvaujate posėdėje. Ne, jų nematome kol kas, bet nebejoju, kad jie netrukus prie mūsų prisijungs. Nes Envi rengia nuomonę dėl sveikatos ir saugos darbe teisės aktų Na, manau, kad mes galime pradėti, o jie prie mūsų prisijungs e, netrukus. Na, pirmiausia, noriu pasakysiu, kad mūsų koordinatoriai dar spalio mėnesį nusprendė pakviesti Europos cheminių medžiagų agentūros atstovus tam, kad jie galėtų mums papasakotų apie tai, kaip yra įgyvendinami sveikatos ir saugos darbę teisės aktai ir taip pat tam, kad jie galėtų mums papasakoti apie tai, kaip agentūra siekia užtikrinti kuo mažesnį cheminių medžiagų profesinį poveikį. Tad 2019 metais mes nusprendėme, kad kad EHA mums e, skirs, e, mums teiks tokią informaciją. Ir pirmiausia, norėčiau suteikti žodį poniai Charlotte Grefoson, jei teisingai ištariu jūsų padėtį, ji yra MPL generalinio direktorato atstovė ir jums papasakos iš tikrųjų, uh, kokie teisės aktai galioja sveikatos ir saugos darbe srityje. Po to suteiksime žodį Europos cheminių medžiagų agentūros vadovui. Dėkoju, dėkoju, panė pirmininkė, gerbėjai komiteto nariai. Man tikrai nemalonu yra, daly, labai malonu yra dalyvauti šiame posėdėje kartu su kolegomis ir atstovauti Europos komisijai ir įvairioms jos tarnyboms. Ir pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų mums labai malonu su jumis susipažinti ir mes tikimės, kad mūsų bendarbiavimas su jūsų komitetu bus nepaprastai vaisingas ir naudingas, ypač edukacijos ir saugos darbe srityje. Pirmiausia, keli žodžius norėčiau pasakyti ta, apie tai, kokiagi dabartinė yra situacija. Ir pirmiausia, aš norėčiau priminti, kad sveikatos saugos darbe srityje mes vadovaujamės. Uh, sutarties 153 straipsnių, kuriame kalbama apie darbo sąlygų gerinimą. Ir be abejo, mūsų bendras tikslas yra apsaugoti darbuotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą darbę. Ir mes turime įvairias direktyvas, kurios nustato minimalius būtiniausius reikalavimus šioje srityje. Visi šie teisės aktai neseniai buvo įvertinti Mes išnagrinėjome pagrindų direktyvą, tai yra pagrindinis teisės aktas sveikatos saugos darbės srityje. Be to, taip pat vertinome ir kitas su šią direktyvą susijusias direktyvas ir padarėme išvadą po šio įvertinimo, kad šiek tiek galima gal būtų pakoreguoti šios dokumentus, bet iš esmės jie atitinka savo paskirtį. O tos korekcijos yra reikalingos dėl to, kad būtų tie dokumentai atnaujinti. Mes taip pat rengiame ir veiksmų planus, ir, daug, ir daugiametės veiklos programas. Ir naujausiai bus paskelbta kitais metais. Be to mes komisijoje patvirtinome ir paskelbėme komunikatą, kuriame yra išdėstytos šio didelio masto vertinimo rezultatai. Ir taip pat pateikiamos yra kelios rekomendacijos apie tolesnį darbą sveikatos saugos darbę srityje. Na, šie teisės aktai jums yra gerai žinomi, bet aš vis tiek trumpai pabandysiu jums pristatyti padėtį. Taigi, pagrindų direktyva yra ta, kaip toks ir savotiškas ta, medis. Ir po to yra, egzistuoja as, a, atskiros direktyvos, atskiri teisės aktai skirti įvairiai įrangai, įvairioms darbuotojų grupėms, pavyzdžiui, nešioms moteriams ir jauniems darbuotojams, taip pat statybų sektoriui, tai kalnakasybos, žvejybos sektorių teisės aktai, taip pat tam tikriems sužalojimams skirti dokumentai, kancerogeninėms medžiagoms, asbestui ir triukšmui, optiniai e, radiacijai ir kitiems veiksniams skirtus teisės aktus turime. Bet šiandien mes kalbėsime apie cheminių medžiagų direktyvą. Ir pirmiausia, paminėsiu bendriausio pobūdžio direktyvą, kur yra skirta visoms cheminės medžiagoms. Ir po to kancerogeninių mutogeninių medžiagų direktyvą turime taip pat. Ir turime dar vieną direktyvą, kur yra taikoma asbestui. Pagal šias tris direktyvas galima nustatyti ribinės vertės. Ta komisija ir padarė, nustatėme kelių kancerogeninių ir mutogeninių medžiagų ribinės vertės ir šiuo metu taip pat rengiame naujus pasiūlymus, kuriuose bus numatytos naujos ribinės vertės. Na ir dabar aš leisiu kolegijai iš kolegai iš cheminių medžiagų agentūros pratesti mūsų pasisakymą, nes, kaip pasakė pirmininkė, mes iš tikrųjų labai džiaugiamės galėdami naudotis labai svarbios cheminių medžiagų agentūros uh, renkamais duomenimis. Panas Anzin, aš tik vieną skaidrę turiu, taigi bus pakankamai lengva ją parodyti. tai šitą skaidrę. Tačiau pirmiausia papasakos trumpą istoriją, po to perėsiu prie skaidrės. Labai ačiū už e, šį sustikimą, panė pirmininkė, gerbėme komiteto nariai. Džiaugiuosi galėdamas Jums e, trumpai pristatyti cheminių medžiagų agentūros e, indėlį į darbuotojų saugą paprastame pasaulyje mes vertiname, turime vienoje rankoje cheminę medžiagą, kitoje darbuotoją. Cheminė medžiaga, jai e, nelabai rūpi, kaip jos naudojimas yra reglamentuojamas ar pagal direktyvą, ar pagal ryčio reglamentą, ar e, sąlytis su oda sukelia e, vėžį ar tik alergiją. Kitoje rankoje turime darbuotoją, E, taip pat e, darbuotojas, tiek jo darbdavys ir e, reglamentuojančios institucijos yra suinteresuotos darbo sauga ir nesvarbu, kokiu, kokiu teisės aktu remiantis ar direktyva ar reglamentu, svarbu, kad ta darbo sauga būtų užtikrinta. Taigi, tik tai bendradarbiaujant tarp uh, teisės aktų reglamentuojančių cheminės medžiagas ir darbo saugą, o šių teisės aktų mes pasieksime abiems pusėms naudingų rezultatų. Labai svarbu užtikrinti cheminių medžiagų naudojimo atsekamumą e, nuo gamybos pradžios iki jos sąlyčio su darbuotoju. Paaiškinsiu vėliau, kaip tai vyksta, o darbuotojus apsaugo e, sveikatos apsaugos ir saugos teisės aktai visose etapuose, kai darbuotojas susiduria su tomis cheminėmis medžiagomis, akivaizdu, kad e, <clears throat> be šios sąveikos darbuotojo sauga nebus užtikrinta. Cheminių medžiagų teisės aktai reglamentuoja informacijos rinkimą apie visas cheminės medžiagas, siekiant sužinoti, koks yra cheminės medžiagos poveikis, ar jis sukelia alergiją, ar uh, niežulį, ar e, rimtesnės lygas. Remiantis šiais teisės aktais galima iš anksto žinoti, kokią grėsmę kelia atitinkama cheminė medžiaga jau ant jos pakuotės yra viskas surašyta, ar e, sukelia vėžį, ar e, alergiją, ar nieko nesukelia. E. Tai yra <clears throat> ženklinimo aspektas. Taip pat kiekvienas žmogus tiekimo grandinėje nuo gamintojo iki naudotojo turi perduoti atitinkamą saugos informaciją tam, kad pastaroji pasiektų darbuotoją ir čia jau e, tą užtikrinti yra OŠ darbas. Ir OŠ turi pasirūpinti, kad darbuotojas, e, naudojantis atitinkamas cheminės medžiagas, darytų tą saugiai. Būtent čia E, šie abu teisės aktai ir e, susiduria tarpusavyje arba tinkamai saveikauja. Ir e, tas teisės aktas yra vadinamas ribinės, rib, ribinėmis vertėmis darbo aplinkoje, E, mūsų pavadinimas galbūt netoks patraukus, tačiau abu teisės aktai nustato tam tikrus e, sąlyčio arba poveikio ribinės vertes atitinkamų cheminių medžiagų, jeigu jas naudoja darbuotojai. Ir šių lygių nustatymas ES lygmenių ir užtikrina mūsų indėlį tiek e, rengiant cheminių medžiagų naudojimo teisės aktus, tiek ir darbo saugos teisės aktus. Tokiu būdu galime matyti, koks yra tam tikros cheminės molekulės poveikis ją naudojantiems darbuotojams. Tiek būtų trumpo aprašymo. Mūsų agentūra dirba 650 darbuotojų. Ir e, tuo pačiu metu e, jie įneša savo indėlį į teisės aktus susijusius su cheminių medžiagų naudojimu ir su darbo sauga. Dar vienas elementas, prie kurio galima prisidėti, yra nuoseklumas, nes darbuotojai kartu yra ir mūsų piliečiai. Ir tiek darbuotojams, tiek piliečiams svarbu pastebėti ir matyti tą nuoseklumą, užtikrinant e, jiems teikiamą paramą. Galbūt darbuotojai ir piliečiai ne visuomet pastebi, e, kuomet mes esame savo veikloje nuosekus, tačiau kai tik tai tampame nenusekus, jie tą pastebi iš karto. Ir <clears throat> mes savo ruoštų, savo veiklą galime prisidėti prie pasitikėjimo stiprinimo ES institucijomis. E, žinoma, mes e, e, teisės aktų nenustatinėjame, tą daro komisija, teisė, teisėkros institucijos, tai yra jūs ir taryba, mes tuo tarpu uh, Trišalėms darbo grupėms teikiame atitinkamus moksliniais tyrimais grindžiamus pasiūlymus. Mes vadovavome standartinėmis procedūromis, kurios yra naudojamos cheminių medžiagų e, srityje, užtikrinant atitinkamas ženklinimo tvarkas biocidų ir kitų cheminių medžiagų. Mes dirbame gavę atitinkamą paklausimą iš komisijos pusės ir e, tas paklausimas, užklausimas dažniausiai būna formalus iš užimtumo, sveikatos apsaugos, e, ekonomikos saugimo, aplinkos saugos generalinių direktoratų ir mes atliekame svarbu vaidmenį, palaikydami, dalyvaudami nuolatiniuose dialoguose su kolegomis iš užimtumo generalinio direktorato, iš kitų direktoratų siūlydami savo žinias ir paslaugas, jeigu manome, kad e, jos būtų naudingos tiek e, rengiant teisės aktus dėl e, darbo saugos, tiek dėl ryčių pasiūlymus dėl ryčių. Mes e, gal išklausimą rengiame moksliniais tyrimais grindžiamą ataskaitą, po to vyksta viešosios konsultacijos ir <clears throat> visas dokumentų rinkinys yra pristatomas grėsmių vertinimo komitetui ir jis rengia mūsų mokslinė ataskaita, mokslinis komitetas, e, kuris daro keli nariai e, ir kuris užsijima ribinių verčių darbo aplinkoje nustatymu šiuo metu pasipildė naujais nariais, siekiant užtikrinti e, šių procesų testinumą ir e, galimybę pasitelkti ekspertus, kai e, atliekame savo darbą, mes perdavome jo rezultatus užimtumo generaliniam direktoratui Briuselėje ir po to jau Komisija parengė atitinkamą e, sprendimą dėl tam tikrų ribinių verčių darbo aplinkoje nustatymą, po to vyksta komitologijos procedūra ir, ir galutinis sprendimas yra priimamas. Baigdamas e, galbūt e, tam tikrą provokuojančią mintį pasiūlysiu, kai kurie žmonės teigia, kad <clears throat> reič nuostatas e, šiame kontekste labiau vyrauja nustatant ribinės vietas, aš to tarpu vertinčiau, kad aš e, šioje kovoje kabutėse laimi, nes e, mums reikia ekspertų pagalbos vis daugiau ir daugiau ir didesniais mastais ir vis didesnis skaičius generalinių direktoratų šiais ekspertais ir žiniomis naudojasi, siekiant užtikrinti geresnę darbuotojų saugą Europoje. Pone Set norėtų papildyti šią įžanginę dalį. Labai ačiū, pane pirmininkė. Uh, uh, aš turiu tik tai papildyti, kad mano komanda dirba su šiomis ribinėmis vertimėmis, jau atlikome nemažai ne, ne, ne tyrimų rengėme kitas medžiagas, kadmi, asbestą, jų tyrimus ir mes pasirengę e, tikrai dirbti šį darbą. Labai ačiū. Toliau vienas klausimų raundas. Pana Jongerijus nori užduoti klausimą. Ir ponas Daniels, prašom. Ačiū. Ačiū už jūsų e, pasisakymus. Manau, kad jūsų darbas yra tikrai labai svarbus. Kars nuo karto mes šiame komitete vertiname, kad OŠA darbas tikrai keičia žmonių gyvenimus darbo vietoje. Nežinau, dėl kokių priežasčių gal galite paaiškinti. Aš buvau sunerimosi dėl to fakto, kad pradinėse įgaliojimų laiškose naujosios komisijos pirmininkės e, sveikatos ir saugumo darbe klausimas, ar darbas su jau minėtomis direktyvomis visiškai buvo pamirštas, tarsi tai niekam nerūpėtų. Kadangi ši tema yra jums artima. Gal galėčiau išgirsti jūsų paaiškinimą. Aš e, tiesą sakant, e, buvau labiau patenkintas e, Nikola Šmito atsakymais į klausimus šią temą. Tai ir tiek gerai, bet antras klausimas. Per praėjusią kadenciją dirbame gana gerai dėl cheminių medžiagų direktyvos. Dabar gandai tokie, kad ketvirtas variantas bus pristatytas tik tai pavasaros. Ar tai tiesa? ar galime sulaukti pasiūlymų anksčiau? Ir trečias klausimas. Kolegė iš Suomijos. Nežinau, ar galiu užduoti šį klausimą. Jeigu jūs jeigu jūs, jums tektų dirbti šį darbą, ar jūs turėtumėte prioritetinių medžiagų sąrašą? Ar pavyktų tai padaryti, ar yra slaptų norų dėl kitų medžiagų, dėl kurių vyksta, dėl kurių konsultacijų metu uh, viskas nukristų nuo stalo. Ačiū, ponas Danielsen. Labai ačiū. Ačiū komisijai ir ponai Hansenui už įdomų e, pasisakymą. Žvelgiant tai, kur esame, aišku, kad ES turi suvaidinti svarbu vaidmenį sveikatos ir saugumo srityje. Ir reikia pasakyti, kad esame pasiekę daug per, per praėjusius metus. Bet situacija dabar rodo, kad vis dar turime daug darbo nuveikti. Kasmet 80 tūkstančių žmonių, manoma, miršta nuo vėžio dėl susidūrimo su kenksmingomis medžiagomis darbe. Neturėtum mirti dėl to, kad eini tai į darbą kasdien. Tai yra blogai. Tai reiškia, kad reikia dar dirbti toliau. Ir čia turiu du konkrečius klausimus jums abiem. Pirmasis dėl asbesto direktyvos, kur yra svarbios ribinės vertės nurodytos Bet kaip aš suprantu ir aš manau, tam pritarė ir profsąjungos, bent jau, kad darbinės ribinės vertės yra nepakankamos, kad tinkamai apsaugotų darbuotojus. Jeigu turėsime tai galvoje, kartu su didėjančiu poreikiu atnaujinti senus pastatus Europoje, kad laikytų, pasiektume klimato tikslų, tai e, kontaktas su asbestu gali padidėti ateityje. Ką Jūs manote apie šią direktyvą ir būtinybę ją peržiūrėti, kad darbuotojai būtų geriau apsaugoti? Antras klausimas. Na, Agnes jau paklausė apie e, CND direktyvos ir tolesnių darbų. Aš to tai norėčiau pasakyti, reikia išplėsti direktyvos taikymos rytį. Ne tik kancerogenams ir mutagenams, bet jau toksinės medžiagas įtraukti. Mano frakcija ir parlamentas to reikalavo jau anksčiau, taigi norėčiau išgirsti jūsų atsakymą. Ponas Atori. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū už pasisakymus. Daugeliu atveju dėja e, sudurimas su e, ženklia rizika Ir e, čia yra žmogaus teisų klausimas taip pat dėl pavojų darbe. Ką jūs sakėte, aš girdėjau, bet e, metodai, kaip nustatomas ribinės vertės, yra taip pat yra kvestionuotinas. Ar čia yra e, bandoma derinti, kas kam naudinga, aš turiu du realius klau, tikslius klausimus į kuriuos norėčiau išgirsti tikslius atsakymus. Aš. Kokia metodika naudojama Europos cheminių medžiagų agentūros? Matau, kad šiandien reikia išgirsti tikslų atsakymą apie metodiką. Ir norėčiau, kad na, aiškiai paaiškintumėte, nes aš nebūtinai viską išmanau, koks skirtumas tarp metodas vertinant e, rizikos kontakto su medžiagomis ir rizikos, kurią apibrėžia agentūra. Na, aiškiau pasakysiu, ar visi tie procesai e, yra skirti apsaugoti darbuotojus. Ir jeigu yra pavojų, e, kurių, nuo kurių teisės aktai bando apsaugoti, bet ar yra ekonominių aspektų, kurie šiam procesam daro įtaką? Ir ar ekonominiai aspektai nėra e, stipresni, vertinant tas rizikas? Iš esmės, reikia vengti, kad ekonominės ir finansiniai sumetimai nepriverstų mūsų palikti pavojų darbuotojams. Mes juk turime būti Europa, kuri apsaugo žmonės, kuri yra šalia, privietų, šalia piliečių ir darbuotojų. Ir aš nenorėčiau, kad tai kadencijos pradžioje ekonomin, dėl ekonominių sumetimų praleis, išleistume iš akių tam tikros e, apsaugas darbuotojų atžvilgių. Ponas Nikolau, ačiū ponia pirmininkė buvo įdomus e, pasisakymai, mane tai domina mokslinė prasme, nes esu chemikas ir esu chem, Graikijos chemikų e, asociacijos narys ir aš nacionalinio mastu tos panašius klausimus stebiu, apie ką jūs kalbėjote. Taip pat aš suprantu, kad yra būtina moksliškai pateisinti e, kenksmingų medžiagų naudojimą darbo vietų ne tik dėl atsižvelgiant į tai, kad kyla sveikatai problemų, bet ir prevencijos prasme, kad mes eit, būtume priekyje, o neatsiliktume. Aš noriu paklausti štai ko. Pagal jūsų pasisakymą aš suprantu. Tos pateisinamas parengimas po to, kai komisija parengia projektą dėl tam tikrų kenksmingų medžiagų ir po to agentūra bando įvertinti, kokios turėtų būti ribinės vertės ir taip toliau. Ar dėl to nekyla kitų problemų? Žinome, kad kitais e, atvejais komisija ar e, kitos pusės turi ekonominių interesų nori pralenkti konkurentus. Mano mm, požiūriu, tai iškraipo tam, tikrus, tam tikrą supratimą. Ką Jūs manote apie tai? E, pastarą metą pavyzdys buvo susijęs su glifosatu. Aš turiu griežtą nuomonę dėl to. Tai nėra aptariamas klausimas, bet tai tiesiog pavyzdys, ar neger, nebūtų galima geriau apsaugoti darbuotojus ir aplinką, jeigu turėtume nepriklausomą instituciją, kuri vertintų medžiagas naudojamas plačių mastų pramonės gamyboje ir galėtų pato pasiūlyti sprendimus, o nebūtų priklausoma nuo komisijos nuomonės. kuri kartais veikia turėdama galvoje kitus metimus. Ačiū. Last two questions. Ir dar daug klausimai, e, ponia Disutar ir po to ponia Vent. Ponia Disutar, prašome. Dėkuoju, dėkuoju Jums už galimybę užduoti Jums klausimą ir atsiprašau už tai, kad aš šiek tiek pavėlavau. Bet e, kalbame apie dalyką, kuris labai man rūpi. Ir mano klausimas iš esmės yra susijęs su tuo, apie ką jau buvo kalbėta. Tik jeigu aš gerai suprantu, ta, kai kalba eina apie cheminių medžiagų poveikį darbuotojams, komisija priima sprendimą dėl to, kokios medžiagos bus nagrinėjamos ir man atrodo, kad tai yra politinio pobūdžio sprendimas. Gal jis yra pagrystas techninio pobūdžio žiniomis, bet galiausiai tai yra vis tiek politinis E, sprendimas. Taigi, kaip mes galėtume padėti cheminių medžiagų agentūrai geriau dirbti? Jūs dirbat puikiai, de, de, jūs turite daug techninių, ekspertinių žinių, bet e, mums neaišku, e, kaip politikoje kontroliuoja jūsų veiklą. Tai yra aktualu ypač dabar, kai komisija siekia. Da, de iki nulio sumažinti taršą. Tai yra puiku, bet ar tai nereiškia, kad mes turėtume griežtai prižiūrėti visas cheminės medžiagas, su kuriomis susiduria mūsų darbuotojai. Ir turime tą daryti da, griežtai laikydamiesi mokslininkų da, surinktų duomenų, kad nesusidarytų situacija, kai kokia nors viena valstybė narė gali, galėtų. Uh, įtakoti vienos ar kitos medžiagos naudojimą. Taigi, ką Jūs pasakytumėte apie tai? Dėkuoju toliau, ponė Vent. Labai labai dėkuoju Jums už Jūsų darbą. Kai Jūs pradėjote dirbti, aš e, buvau e, Danijos profsąjungų vadovė ir žinau, kad koks svarbus yra Jūsų darbas. Na kągi, Jūs patvirtinote kancerogeninių medžiagų, kurios kenkia sveikatai sąrašą. Ir mano klausimas nėra susijęs su tuo sąrašu, bet aš tiesiog norėčiau savo klausimą prisidėti prie diskusijos, kuri vyksta šiame komitete. Ir noriu pasakyti, kad yra nepriimtina tai, kad įmonėms leidžiama da, da, ne 12 metų naudoti tas kancerogeninės medžiagas po to, kai jos pripažintos kancerogeninėmis. ES medžiagos naudojamos yra labai ilgą laiką, net ir tuomet, kai žinoma, kad tos medžiagos yra kenksmingos. Mes turime e, sumažinti tą perinamų tų medžiagų pakeitimo laikotarpį. Prašau, gal dabar galėtumėte atsakyti klausimas. Dėkoju, dėkoju, e, gerbėjai komiteto nariai, už visus jūsų klausimus. Aš pasistengsiu atsakyti tuos klausimus, kurie e, priklauso mano kompetencijai ir po to pono Hansonui perdusiu žodį. Na kągi, pirmiausia, kai mes kalbame apie kiek ambicingi mes esame sveikatos ir saugos darbės rytyje. Na, komisijos e, pirmininkė ponė von der Leyen labai aiškiai pasisakė už socialinių teisų e, ramsti. Ir mes žinome, kad to ramščio dešimtasis principas kaip tikrai yra susijęs su sveikata ir sauga darbe. Tai yra toks vienas svarbus dalykas. Antras dalykas. E, Pirmgi taip pat minėjo ir kovos su vėžiu veiksmų planą. Uh, Mes žinome, kad jis bus labai plataus užmojo, kai jame bus kalbama apie konkrečius veiksmus, bet jame bus taip pat skiriamas dėmesys ir sveikatai ir saugai darbe. Bet to mes žinome, kad komisijos narys pana Šmit, kai jis su jumis bendravo, kaip jūs ir minėjote, jis taip pat e, labai aiškiai išsakė savo nuomonę. Taigi mes galime tik džiaugtis tuo, kad uh, tokie svarbus žmonės pasakė svarbius mums pareiškimus ir kad jiems rūpi sveikata ir sauga darbe. Toliau kalbėdama apie ketvirtą direktyvą CMD4, Aš nepasakyčiau, kad yra vėluojama, dėlsime. Iš tikrųjų, mes dirbame pagal įprastinę procedūrą. Mes e, tą procedūrą nustato tam tikr, numato tam tikrus e, etapus. Ir gal galima būtų paaiškinti, kokios tai yra stadijos, kokie tai yra etapai, bet. Uh, Manau, kad dabar reikėtų dar pamatyti, kaip atrodys tas kovos su vėžių veiksmų planas. Bet mes dirbame ir tikimės, kad po vasaros atostogų galėsime jums tą dokumentą jau pristatyti. Toliau klausimai apie asbestą. Kai minėjau savo žanginėje kalboje, kokios, kokius teisės aktus turime sveikatos saugos darbės rytėje, aš paminėjau, kad mes turime direktyvą skirtą asbestui. Ir taip ir mes, ir Europos parlamentas, ir visi suinteresuoti subjektai siunčia žinia, kad asbestui reikia skirti ypatingą dėmesį ir tikimės, kad taip ir bus daroma artimiausioje ateityje ir kad bus dirbama. E, toksinės medžiagos. Kolegos tikriausiai prisimena trišalės darybas dėl trijų paskutinių kancerogenių medžiagų dokumento pakeitimų. Komisija da, turėjo išnagrinėti, kaip yra reguliuojamos reprodukciniai sveikatai toksiškos medžiagos sveikat, pagal sveikatos ir saugos darbę teisės aktus. Mes atlikome tyrimą, siekdami išnagrinėti, kaip galima būtų tvarkyti tas toksiškas medžiagas. Ir šiuo metu mes konsultuojame su trišaliu komitetu kuris užsijima sveikatos ir saugos darbe. Tame komitete yra darbo grupė, kurie užsijima toksinėmis medžiagomis ir da, da, jame dirba vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų atstovai. Ir šiuo metu tame komitete vyksta intensyvios diskusijos. Kalbame ir apie mūsų tyrimą ir apie tų visų komiteto dalyvių patirtį. Ir mes ketiname laikytis to komiteto pateiktų rekomendacijų. Kitas jų postas turėtų įvykti kitų metų pavasario, pavasarį ir mes lauksime jų išvadų. Toliau, ribinių verčių nustatymo metodas. cheminių medžiagų agentūros atstovas paaiškino, kaip tos ribinės vertės nustatomos agentūros viduje. Bet reikia pasakyti, kad tai yra tik vienas etapas. Ir mes galėtume be abejo kalbėti apie tai, kaip yra nustatoma, kokios medžiagos yra prioritetinės. Ir tą darbą daro komisija. Jūs visiškai teisingai tą pasakė, nes tai yra politinė, da, da, politinis sprendimas. Mm. Ir komisija visuomet e, įsiklauso į konsultacinio sveikatos ir saugos darbe komiteto patarimus, ypatingai jų atitinkamos darbo grupės, kurie kurio dirba eks, cheminių medžiagų ekspertai. Ir pagal sutartį, ir pagal e, bendradarbiavimą socialiniais partneriais principus rengiamas konsultacijos Tai yra numatyta sutartyse. Ir da, yra nustatoma taip vadovaujantis tais teisės aktais, kokios medžiagos yra prioritetinės. Ir po to tos medžiagos yra perdodamos tirti toliau cheminių medžiagų agentūrai. Ir po to, kai cheminė, cheminė medžiagų agentūra pateikė mums mokslinį tų medžiagų vertinimą, mes gauname uh, jų iš jų, pateik, jų pateiktą informaciją ir po to konsultacinės komitetas, kuris yra trišalės, kaip jau minėjau, kuriame yra atstovaujama valstybėms narėms, darbdaviams ir darbuotojams, yra diskutuojama. Ir kartu mes paprastai užsakome išorės ekspertų atliekamą tyrimą dėl naudos ir sąnaudų santykio. Ir cheminių medžiagų darbo grupė, kurią minėjau, po to atsižvaldama visą pateiktą informaciją priima savo sprendimą. Konsultacinė sprendimą savo plenarinėme posėdėje po to pat, patvirtina savo nuomonę ir komisija tikrai pasitikė šio komiteto darbu. Na, akivaizdu, kad mes taip pat dirbame ir komisijoje, mes atliekame poveikio vertinimą nes mes turime pagrysti argumentais, kodėl yra nustatytos vienokios ir kitokios ribinės vertės. Envid, Sante, generaliniai direktoratai ir kitos komisijos tarnybos dalyvauja šiame darbe. Ir po to darbą perima poveikio vertinimų valdyba ir ji sprendžia ar siūlomos ribinės vertės yra pagrystos, ar jos iš tikrųjų yra tinkamos. Ir jei šis etapas yra įveikiamas, tuomet komisija e, tarybai ir parlamentui vienu metu siunčia savo pasiūlymą ir po to jūs priimate sprendimą, vyksta trišalės dėrybos e, ir jų metu mes e, tiesiog padedame jums geriau išnagrinėti visus tuos klausimus. Atsiprašau, kad aš gal tiek e, per daug įsigilinau į detalės, bet aš tikiuosi, kad aš sugebėjau sakyti jūsų klausimą, nes jūs paprašėte labai konkrečių paaiškinimų ir aš tikiuosi, kad aš sugebėjau e, tinkamai sakyti į jūsų klausimą. Na kągi, man atrodo, kad aš atsakiau į man skirtus klausimus, tai dabar perdodu estafetę kolegai. Ačiū, Šarlotė. Manau, kad tas sąrašas yra tinkamai paskirstytas, padalintas. Norėčiau pradėti nuo Europos cheminių medžiagų agentūros nepriklausomybės, nešališkumo. Tas nešališkumas įmanomas tik tai, jeigu dirbame skaidriai. Dedame visas įmanomas pastangas, kad tą skaidrumą nuolat stiprintume. Tačiau taip pat esame pasirengę visuomet atsakyti į bet kokius klausimus, dalyvauti bet kokiuose tyrimuose arba kitaip aiškinti savo veiklą, nes skaidrumas stiprina nepriklausomumą, turime taip pat ir atitinkamus priežiūros mechanizmus. E, Išsameu jų dabar nepristatinėsiu, mūsų vykdomoji valdyba, ją sudaro du parlamento atstovai taip pat, ir, e, kurie kartu su kitais nariais dirba su aplinkos komitetu, mes kartą per metus susitinkame Ir taip pat e, mielai atvykstu į jūsų komitetą kartą per metus, jeigu norėtumėte pasidomėti mūsų veiklos nepriklausomumu, kalbant apie metodologiją ir ekonominius e, aspektus. Vienas iš e, tokio didelio skaičiaus mokslo agentūrų egzistavimo privalumų yra susijęs su tuo, kad agentūra yra <clears throat> tam tikra institucija, kurioje dirba mokslininkai, kur, kurie teikia savo pasiūlymus, iniciatyvas komisijai, o pastaroji jų e, juos atitinkamai svarsto prieš priimant e, galutinius politinius sprendimus, kurie tokio proceso eigoje tampa dai skaidresniais. Taigi cheminių medžiagų agentūros e, pats egzistavimo faktas leidžia komisijai tinkamiau pagrysti savo e, siūlymus, e, e, kadangi politiniai sprendimai grindžiami mokslininkų išvadomis apie metodologiją nesiplėsiu. Esu tikras, kad galėtume tą pamėginti, bet užtruktų šiek tiek ilgiau. Mes esame parengę su ekspertais atitinkamus vadovus. Ir, pavyzdžiui, dėl ribinių verčių darbo, rinko, darbo aplinkoje e, nustatymo. Mūsų metodologija yra labai aiškiai e, pristatyta ir iš, išdėstyta, e, nustatant ribinės vertės darbo aplinkoje mes naudojame tą pačią metodologiją, kuri yra taikoma ir gyvenant ryč reglamentą dėl to. Uh, slaptojo sąrašo, jis tikrai neegzistuoja, galbūt taip atrodo, e, dėl to, kad kol kas nesame internete paskelbę visos informacijos, kurią norime paskelbti, galite užduoti mums bet kokį klausimą, jį atsakysime. Mes e, pristatome savo požiūrį e, komisijai, jeigu manome, kad kyla tam tikrų rūpešių ar grėsmių, nes būtent komisija priima sprendimus, kokias medžiagas reikėtų įvertinti ir čia e, aiškiai užtikrinamas valdžių atskirimas, e, taigi tiek dėl klasifikacijos, tiek dėl ženklimo, tiek dėl ryšio sprendimus priima komisija. Na, prieš perdamą žodį Kristal galiu pasakyti, kad e, dėl e, kancerogenų, mutagenų ir e, <clears throat> E, ar reprodukciniai sveikatai kenkiančių medžiagų, tai manau tik tai trečdalis šiuo metu tų medžiagų, kurios egzistuoja rinkoje, yra registruotos pagal ryšio reglamentą, tačiau šioje srityje mes e, jau esame pasiekę nemažai pažangos, esame apriepę maždaug 400, taip pat e, <clears throat> Žinome, kad yra medžiagų, kurios nėra klasifikuojamas kaip kancerogenai, tačiau su kuriamis turi sąlyti darbuotojai ir todėl e, artimiaus metu reiks jų taip pat imtis. Kolegė iš Danijos kalbėjo apie tą e, trukmę nuo e, tyrimo pradžios vertinimo pradžios atitinkamos medžiagos iki jos įtraukimo į klasifikaciją mums kelia rūpestį. Šiuo metu visas procesas užtrunka maždaug dviejus metus. Šiuo mes tengiamės savo darbų dalį atlikti kuo greičiau. Norėjau grįžti tik tai prie uh, to minėto sąrašo per pastarosius dešimt metų mes e, įsigaliojus ryčio reglamentui sukaupėme tikrai daug informacijos apie e, cheminės medžiagas, turime didžiausią domenų banką pasaulyje cheminių medžiagų ir mes pagal ryšį numatytas procedūras e, tą domenų banką nuolat peržiūrime. Apribodami tam tikrų medžiagų naudojimą arba leisdami jas naudoti. Šio proceso eigoje vyksta dialogas su valstybėmis narėmis ir mes dirbame e, su jomis, siekdami ieškoti geriausių būdų, kaip elgtis su tomis e, e, valstybėmis narėmis ir mes manome, kad šiame dialoge ribinių veržių nustatymas yra pats geriausias būdas, pati geriausia metodika. Taigi aš taip pat konsultuoja komisiją šiais klausimais ir tai tikrai geriausias bendrabiavimo su valstybėmis narėmis būdas. Ačiū už jūsų pristatytą informaciją, už pasikeitimą nuomonėmis, atsakymus į klausimus, kuriuos uždavė mūsų komiteto nariai. Ačiū už mums skirtą laiką ir tikiuosi susitiksime vėl, kuomet toliau e, svarstysime dabar aptariamus klausimus.